Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die. Labas rytas, mėly kolegos. Tęsime vakar nutrauktą posėdį. Pradėsime nuo aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Vyks klausimas biudžeto kontrolės komitete dėl FSF, e Europos finansinio stabilumo fondo. Ir dėl Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės bei Europos stabilumo priemonės. Džiugu, kad šiandien į posėdį susirinko aukšto rango svečiai. Man iš kairės sėdi Europos audito rūmų pirmininkas, ponas Kaldera. Sveikinuosi nuoširdžiai su jumis, mes tikrai vertiname tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Kolega Lamasūras, biudžeto kontrolės pirmininkas, kaip tik yra išvykęs į Luksemburgą šiandien, į audito rūmus, lankosi ten. Džiugu, kad jūs esate pas mus e, štai tokiu svarbiu klausimu. Kalbėsime apie tai, kaip Europos stabilumo priemonį galima būtų suteikti demokratinės kontrolės um, aspektą, kurį vykdytų Europos parlamentas, tiesiogiai išrinkta piliečių institucija Europos Sąjungoje. Taip pat dar sveikinuosi su kolegė Eliana Ivanova, ji yra pranešėja mūsų komiteto šiuo klausimu. Na ir dabar, ponios ir ponai, sausio 26 dieną, turiu pasakyti, koordinatorių posėdžio metu buvo nuspręsta vykdyti šiuos klausimus ir tuomet dar tikėjomės, kad balandžio mėnesį jau bent jau žinosime apmatus to, kaip veiks um, ta stabilumo priemonė, kaip veiks Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir, ir kaip tos dvi priemonės bus sujungtos į ESM. Ir taip pat e, galvojame, jog žinosime daugiau detalių ir be šių gelbėjimo paketo ar priemonių. Tačiau e, taip neįvyko. Parlamentas mano, jog nėra pakankamai informuojamas apie šiuos dalykus, taigi ir e, per mūsų diskusijas bus galima dar labiau pasigilinti į šiuos klausimus. Pa paminėsiu tik tai keletą dalykų, kaip pavyzdžius, tai yra uh, ekonomistų e, studija, pavyzdžiui, Vokietijos e, atitinkamo formo, taupamųjų kasų formo e, pateikta studija, kurioje teigiama, kad SM nepavyks pašalinti struktūrinių trukdžių išspręsti mūsų krizę eurozonoje ir iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tikrąją paskirtį ESM. Tiek komisija, tiek taryba e, yra įtrauktos į peržiūros procesą. Ir komisijai ketinama numatyti kontrolės plačius įgaliojimus, valstybės narės įtrauktos į procesą per atskaitingumo procedūrą, o parlamentas, kuris yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos lygių institucija, nei kontrolės įgaliojimų, nei priežiūros įgaliojimų neturi. Ir tas pasakytina tiek apie ESM, tiek apie EFSF. O tai reiškia, jog susidarė didžiulė demokratijos spraga, kontrolės spraga, kuri mano manimu jokių būdų nepriimtina ES piliečiams, taigi reikia šią problemą išspręsti. Anksčiau galiojęs, jau ilgai galiojęs principas dėl e, demokratinių sąrangų, išrinktų demokratinių institucijų įgaliojimų turėtų būti taikomas, nes e, visų, viešuomenė negalės būti laikoma, um, viešuomenė negalės būti informuojama tinkamai apie visus procesus, jeigu jos neinformuos apie tai tiesiogiai išrinkta demokratinė institucija. Mes e, atsakingi už biudžeto kontrolės klausimus parlamento nariai tikimės, kad vis dėlto būsime įtraukti į euro gelbėjimo paketų kūrimo procesus. Dėl to džiugu, kad šiandieną susirinko tiek daug ekspertų į mūsų posėdį, kurie įvertins ESM e, poveikį. Dar praėjusiais metais, tvirtinant biudžeto įvykdymą už 2009 metus, biudžeto kontrolės komiteto nariai pažymėjo, kokie svarbus yra kontrolės mechanizmai, galvojant apie įvairias gelbėjimo priemonės. Kalbant apie ESM, uh, biudžeto kontrolės komitetui tada ypatingai rūpėjo tinkamas atskaitomybės principo įgyvendinimas, e, ataskaitų teikimo aiški tvarka, visiško skaidrumo užtikrinimas ir patikimi duomenys e, renkami statistikos institucijų. 2012 m. kovo pabaigoje patvirtinta rezoliucija numato dar kartą papildomą raginimą dėl to, kad būtų numatyta pakankamai atskaitomybės e, procedūrų, kuriant gelbėjimo paketus. Taigi tikimės ir šių klausimų metu dar konkretesnių minčių išgirsti dėl e, kontrolės e, aspektų susijusių su įvairiomis gelbėjimo priemonėmis, tad su nekantrumu laukiu mūsų diskusijos. Dabar trumpai pristatysiu penkis pranešėjus, kuriuos pakvietėme į šios dienos posėdį pradės um, hmm, ponas Roland Žankar iš PricewaterhouseCoopers Belgija. Belgijos, um, iš Belgijos jis pristatys tyrimą dėl es biudžeto įsipareigojimų susijusių su EF, PSP, BSP e ir Europos parlamento įsikišimų į biudžeto kontrolę. Toliau pasisakys ponas Kalin Anef EFSF generalinis sekretorius ir taip pat Marko Būti dar kalbės ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius. Ji e, kalbės apie valdytojo perspektyvą. Na ir toliau suteiksime žodį Europos audito rūmų pirmininkui, ponui Vitorui Manueliu Desilva Kaldeira, o taip pat ponui Horst Erb. Um, iš federalinio audito rūmų, jie kalbės apie europinę ir nacionalinę perspektyvą. Tiesa, turiu pasakyti, jog e, dėl lygos e, Niderlandų audito rūmų pirmininko pavaduotojas Keis Vendrik negalėjo atvykti į posėdį šiandieną ir jį pakeis S klausimų um, specialistas Jan Vandenbraus. Su juo taip pat nuoširdžiai noriu pasisveikinti. Audito rūmų įvairių pirmininkai E, pakalbės apie nacionalinę perspektyvą, apie tai, kokios prievolės e, audito srityje egzistuoja ir kaip būtų galima audito rūmų atstovus įtraukti į e, stabilumo priemonės kontrolės procesus. Klausimai suskirsyti į tris dalis. Visuomet po kai kurių pasisakymų seks 20 minučių diskusijų randas ir dabar pradėsime nuo pono e, Rolando Žankaro iš PVC Belgija, paskui pereisime prie e, valdytojo perspektyvos ir trečioji dalis yra Europos bei nacionalinė perspektyvos ir apribojimai. Taigi, ponios ir ponai, mėly kolegos, e, garbus svečiai, džiaugiuosi, kad e, sulaukėme tiek daug svečių ir dabar suteiksiu mūsų komiteto vicepirmininkai žodį, pirmininkai žodį, kur yra ir pranešėja šiuo klausimu, ponė Iljana Ivanova. Ji tikrai kompetentingai um, parengė savo pranešimą ir dabar suteiksiu jai žodį, kad tartų kelias įvadinės pastabas. Pone Ivanova, prašom. Thank you, chair, Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, Man labai malonu, kad biudžeto kontrolės komitetas organizuoja šituos klausimus. Mūsų. Mes gyvename labai įdomių ir sudėtingų laikotarpių. Viešiai įsiskolinimai kai kuriuose valstybėse pasiekė kritinį tašką ir kai kurios valstybės galvoja, ar jos galės išlikti eurozonoje ekonominės valdysenos paketas neseniai buvo priimtas, tačiau jis turės poveikio trumpuoju arba ilgesniuoju laikotarpiu. O dabar mums reikėtų pagalvoti, kaip padėti valstybėms, kurios susidurė su finansiniais sunkumais. 2010 metais vadovų taryba nusprendė įsteigti dvi priemonės. Tai yra e, F E SM ir ESM. Stabilumo mechanizmas e, bus pakeistas po šių metų Liepos mėnesio. ESM. ESM tikslas yra padėti valstybėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumais ir e, kurių finansavimo struktūra ir biudžeto kontrolės sistema yra skirtingos. Taigi visų pirma yra įvertinama situacija, e, naudojant EFSM ir ESM ir taip pat yra numatomas naujas ESM susitarimas, kad būtų galima veiksmingiau vykdyti biudžeto kontrolę. Taigi komisija Europos e, audito rūmui, nacionaliniai audito rūmai arba institucijos bendradarbiavimą gavo rengiant šiuos finansinius instrumentus, o dabar aš norėčiau juos pristatyti. EFSM suteikė galimybę e, komisijai pasiskolinti 60 milijardų eurų tarptautinėse rinkose ir tai reiškia, kad Europos biudžetas uh, užtikrina atitinkamą uh, E, saugumą skolinantis šitas lėšas, atitinkamai reikia numatyti e, ir biudžeto įvykdymo nuostatas. Labai svarbu, kad būtų užtikrindamas labai veiksmingas skolinimosi situacijų mechanizmas. EFSF yra tam tikrą e, amortizuojantį priemonę skirtą valstybėms narėms finansuoti jų įsiskolinimuose. EFSF nenumato jokių pirmųjų audito institucijų teisių, o ESM tai bus tarptautinis finansinis institutas, institucija, kuri įstreiga pagal tarptautinę sutartį ir čia yra numatyta 80 milijardų skolinimuose kapitalo ir taip pat 20 milijardų. Kaip? So are... 120 milijardų papildomų lėšų iš kitų institucijų. E, kol kas sutartyje nėra numatyta tautinių išorės auditorių įgaliojimų. Taigi Europos audito rūmai bus valdybos nuolatinis narys ir taip du nariai bus paskiriami rotacijos principų iš kitų dviejų institucijų. Buvo parengtas e, e, ypatingas specialusis tyrimas dėl FSM ir ESM ir jame buvo nagrėjimas klausimas, kaip bus įsteigus šias priemonės e, paveikta biudžeto kontrolė viskas priklauso nuo biudžeto kontrolės nuostatų, atsižvelgiant į tokius klausimus kaip viešai išorinį auditą ir taip pat užtikrinant viską, visą, visišką skaidrumą, taip pat užtikrinant pakankamai konkrečias ir patikimus statistinius duomenis ir taip pat polit, politinių požiūrių parlamentas galės vertinti tas, e, tą informaciją, kurią pateiks audito rūmai. Yra numatyta mokėjimų priemonės e, subalansavimo nuostata ypač svarbi toms valstybėms, kurios susiduria su finansiniais sunkumams. Dar numatyta papildomai 50 milijardų eurų kaip e, papildoma priemonė, kuri bus teikiama valstybėms iš ES papildomos finansinės priemonės. 2012 e, metų audito programoje šitos priemonės priežiūra taip pat yra įtraukta. Labai svarbu bus e, įsigilinti į atskaitomybės nuostatas, viešosios atskaitomybės nuostatas, taip pat reikėtų pagalvoti, kaip, kokių naujų galimybių atneštos dvi priemonė 60 milijardų iš FSM, plus 50 milijardų užtikrinti finansinį balansą, iš esmės 110 milijardų yra numatyta 2012 metais, tačiau kol kas mes apie šias sumas parlamente nekalbėjome. Šių klausimų metu tikiuosi išgirsiu konkrečių atsakymų, kaip parlamentas turėtų vertinti šiuos labai sutingus dalykus šitą klausimą jau laiku. Atėjo laikas kelti, kadangi mokesčių mokėtojai laukia labai konkrečios, aiškios ir konkrečios diskusijos. Ivanova, for that uh, introduction. Dėkoju Ivanovą už temos pristatymą, o dabar norėjau pakviesti prie mūsų prisijungti poną Žankar iš PricewaterhouseCoopers. Jis pristatys atliktą tyrimą. Iš ties malonu, kad pasidalinsite šio tyrimo rezultatai su mumis. Taigi, pono Žankar, prašom. Pirmininkė, komiteto nariai, svečiai. Norėjau visiems padėkoti už galimybę PricewaterhouseCooper dalyvauti posėdį ir pristatyti mūsų atliktą tyrimą. Aš esu PVC Belgijos padalinio atstovas, trys kolegos taip pat čia yra su mumis salėje, mes kartu dirbome rengdami šį tyrimą. Manau, visi gavote mūsų tyrimo rezultatus. Visiems buvo jie išdalinti. Svarbu atsižvelgti į žanginę dalį, kur paminėta, kad daug informacijos susijusios su ESM yra slapta ir dar visiems viešai neprieinama. Taigi, kad mes baigtumėme renkti ataskaitą, turime gauti prieimą prie visos informacijos ir jeigu bus reikalinga, mes atitinkamai tą ataskaitą papildysime. Taigi mūsų tyrimo tikslas, kaip jau minėjo Ivanova, mes, mūsų buvo paprašyta įvertinti du krizės sprendimo mechanizmus. FSM ir naująjį ESM, naująjį Europos stabilizavimo mechanizmą. Kaip paaiškino Ivanova, šis mechanizmas komisijai leidžia kapitalo rinkose skolintis lėšų ir jas vėliau paskolinti eurozonos valstybėms narėms, kurios susiduria su sunkumais. Čia būtų FSM mechanizmas. Kitas mechanizmas, kurį nagrinėjome, yra naujasis Europos stabilumo mechanizmas, Europos stabilumo priemonė neseniai patvirtintas. Ir tai yra tarp vyriausybinė institucija, ir, kaip jau minėjote, 80 milijardų. Fondas ir skolinimuosi visus veiksmus remia valstybės narės, taigi ES biudžetų jokio poveikio šis mechanizmas nedaro. Taigi lyginame šios du mechanizmus ir palėtėme penkias svarbiausias temas nagrinėjome atskaitomybę ir rolę, biudžetinę kontrolę, išorinio auditą, duomenų ir statistikos patikimumą bei e, demokratinę kontrolę. Tyrimas buvo atliktas nagrinėjant įvairius su tuos susijusius dokumentus, atlikome interviu ir konkrečiai ataskaitoje matysite vardus žmonių, su kuriais kalbėjomės. Taip pat pateikėme santrauką bei rekomendacijas. Ten yra ištamiau aptarti mūsų rezultatai. O dabar trumpai pristatysiu mūsų atliktą tyrimą. Visų pirma, vaidmuo ir atsakomybė. 12 puslapis. Kalbant apie FSM, padėtis, kaip jau minėjo Ivanova, palyginus su kitomis finansinėmis priemonėmis, mokėjimų balanso priemonė ir MFA priemonė. Taigi, palyginus su tomis priemonėmis FSM naudojamas ten, kur iškyla netikėtų kliūčių. Labai daug yra informacijos ir dokumentų prieinamų susijusių su FSM fondu. Visi sprendimai yra priimami taryboje ir Europos parlamentas yra informuojamas apie sprendimus pasiimti ir teikti paskolas. ESM yra šiek tiek kitoks instrumentas, tai yra tarp vyriausybinės instrumentas, teisiškai tai yra visiškai kitoks konstruktas. Perskaitę sutartį, mes pastebėjome, kad Europos parlamentas yra šiek tiek kitaip įpareigotas ir susijęs su Europos stabilumo mechanizmo įgyvendinimu. Europos stabilumo mechanizmo veikime dalyvauja ir Europos komisija ir Europos centrinis bankas. Mes palyginimo, palyginome visų institucijų vaidmenį vykdant ESM su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Pavyzdžiui, tarptautinių valiutos fondų, FSF. Taigi lyginome su kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis. Ir dabar, kalbant apie ESM, reikia atkreipti dėmesį apie dabar kaip tik rengiamus ESM įstatus, jie dar nėra baigti. ir yra numatytos konkrečios procedūros, kurias dar reikia baigti, svarstyti. Numatyta vidinio audito galimybė, auditorių taryba bei įtraukti taip pat planuojama aukščiausias audito institucijas. Kita tema - biudžeto kontrolė. Turėtumėte žinoti, kad skolinimasis ir paskolų teikimas yra įtraukti į ES biudžeto ataskaitą. Vadinasi, galima taikyti politinę kontrolę, tvirtinant biudžetą ir taikant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Tai yra, kai kalbame apie komisijos vaidmenį, jų veiklą ir veiksmus taip pat tikrina Europos audito rūmai. Parlamente yra daug informacijos apie būsimą, apie fondo veiklą, yra pateikiamos parlamentoje EFSM veiklos ataskaitos. Naujasis mechanizmas ESM. Numatyta valdytojų taryba, kuri turi patvirtinti metinės ataskaitas ir jos bus prieinamos visiems nacionaliniams parlamentams bei Europos auditorumams. Taip pat viską audituos Europos auditorumai ir išorinis auditorius. Visą veiklą stebės direktorių taryba, kuri užtikrins, kad finansinės procedūros ir rizikos valdysena būtų įgyvendintos teisingai. Mes rekomenduotumėme, kad ESM atsižvelgtų į rizikos valdymo principus taikomus Europos bankams. Išorinis auditas. Kaip jau minėjau, EFSM audituoja Europos audito rūmai, jie vykdo finansinį sąskaitų auditus taip pat gali vykdyti atitikties ir veiklos auditus. Manau, kad ponas Kaldera mums detaliau papasakos konkrečiai, kaip yra atliekami šie auditai. Visus audito veiksmus prižiūri auditorių valdyba, kuri prižiūrės vidinį vidinį audito skyrių ir atliekamą išorinį auditą. Jeigu komisija arba Europos centrinis bankas konkrečiai įsitrauks į ESM veiklą, tuomet Europos auditorumai galės patikrinti Europos centrinio banko ir komisijos veiksmus. Tai bus ESM mechanizmo veikimu. Tokiu atveju Europos audito rūmai turės įgaliojimus vykdyti auditą. Dar viena tema e, minima mūsų tyrimė yra duomenų rinkimas ir statistika. Pagal FSM Europos komisija naudojasi duomenimis gaunamais iš Eurostato taip pat duomenimis gautais iš Europos valstybių narių. Dabar yra įgyvendinamos tam tikros programos, kurios pagerina, kurios pagerintų surinktų duomenų tikslumą. Ir taip pat kalbama apie šių duomenų prieinamumą ir paskelbimą. Taip pat yra atliekami tyrimai dėl tų duomenų kokybės. Komisija to užsima. Duomenys iš Eurostato ir valstybių narių taip, kaip jau minėjau, yra pateikiami FSM, FSM atveju, o ESM mechanizmo veikimo atveju visi duomenys priklausys nuo vidinio ir išorinio audito kokybės ir rizikos vertinimo procedūrų. Ir paskutinioji tema - demokratinė peržiūra, demokratinis tikrinimas. kaip jau minėjau, yra prieinama parlamentui daug informacijos susijusių su EFSM. Visos sąskaitos, audito, audito rezultatai, Europos audito rūmų išvados. Parlamentas yra informuotas ir tikrai gali atlikti demokratinį demokratinę priežiūrą, tikrinimą. Žinoma, vieną dieną jau netrukus FSM baigs veiklą, nebebus taikomas ir labai svarbu, kad visos suteiktos paskolos ir toliau būtų stebimos esam atvejis, įmanoma taip pat ir demokratinė priežiūra čia. Europos parlamentas turi tam tikrą vaidmenį šioje srityje. Taip pat nacionaliniai parlamentai gaus visus reikiamus dokumentus, sąskaitas, finansinės ataskaitas ir Taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Tokia būtų demokratinė kontrolė esam atveju. ESM metinė ataskaita, kurią parengs valdytojų taryba, bus perduota nacionaliniams parlamentams ir Europos auditorumams. Kol kas vyksta diskusijos ir svarstoma, ar reikėtų šią metinę ataskaitą pateikti ir Europos parlamentui. Taigi tiek būtų trumpai apie mūsų atliktą tyrimą. Mielai atsakysiu į jūsų užduotus klausimus. Ačiū kolegai Žankart už pristatymą. Taigi buvo suformuotos pagrindinės temos ir, žinoma, suformuoluoti pagrindiniai klausimai, kuriuos reikėtų pagilinti diskusijos metu ir todėl dabar norėčiau pasiūlyti komitetui sutelkti dėmesį į klausimus tiesiogiai susijusius su pristatytų tyrimų. Taigi aš suteikiu kolegė Ivanovai pateikti pirmą klausimą. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už labai išsame analizę, kurią jūs pateikėte. Ji yra geras pagrindas mums diskutuoti, kelia kai kurių klausimų. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate, ar manote, kad dabartiniai biudžeto stabilizavimo mechanizmai ESM ir FSM gali užtikrinti tinkamą šių priemonių valdymą turint omenyje, kad FSM sutartis jau yra pasirašyta, FSA yra ruošiama sutartis. Kaip Jūs matote, ką galėtų padėti Europos parlamentas siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę, turint omenyje, kad parlamento vaidmuo šiame procese yra labai svarbus. pristatymė ir pranešime buvo paminėta, kad FSM situacija yra labai aiški. Kad FSM e, e, operacijos turėtų atsispindėti metinėse ataskaitose ir tai reiškia, kad Europos parlamentas tiesiogiai galės vykdyti šitų operacijų kontrolę. Taip pasakytina ir apie mokėjimų balansui užtikrinti numatytus mokėjimus. Aš, mes nepadarėme dėlių pastabų šiuo atžvilgiu. Kalbant apie ESM, tai ESM numato e, pervedimus į, į, į tarp vadinamą tarp vyriausybinę instituciją arba struktūrą ir todėl valstybės narės turėtų pačios vykdyti tą e, mokėjimo, mokėjimų kontrolę. Kadangi poveikis ES biudžetui bus nedidelis, išskyrus tuos atvejus, kai e, komisija taip pat numatys tam tikrą įnašą į ESM ir žinoma, E, tas įnašas atsispindės ir ataskaituose. Žinoma, kitos institucijos taip pat netiesiogiai kišis į SM valdymą. Todėl galvojant iš audito požiūrio taško, tai audito rūmai, e, kalbant apie ESM, turės patikrinti tik tai kaštus ir išlaidas ir taip pat įvertinti komisijos ir kitų ES institucijų e, suteiktų lėšų panaudojimo lygį. Europos auditorių rūmų vaidmuo šiuose procesuose ir SAI išorės auditorių e, reikalavimai, aukščiausios institucijos reikalavimai. Europos auditorių rūmai, tai yra aukščiausiaja institucija, audito institucija turėtų vaidinti svarbu vaidmenį. ESM bus auditorių e, valdybos e, narys ir e, į tą tarybą bus įtraukti vidaus ir išorės auditoriai. Taigi šiuo aspektu auditas bus užtikrintas, bet to audito rūmams buvo pateiktos buhalternės ataskaitos, taip pat jos teikiamos ir nacionaliniams parlamentams ir netiesiogiai bus numatyta galimybė ir vykdyti priežiūrą pačiam parlamentui. Trys kolegos dar pagėdauja kalbėti. Jan Muldė. Ačiū pirmininkė. Demokratinė. Talk about the 60 billion vis dar nepakankama. 60 milijardų yra numatyta skirti iš ES biudžeto, o pagal sutartį biudžetą tvirtina taryba ir parlamentas. O dabar aš girdžiu kad parlamentas buvo ir bus informuotas, kadangi jis yra demokratinė priežiūros institucija, tačiau to nepakanka galvojant apie ES biudžetą, kadangi priimant sprendimus dėl biudžeto parlamentas turi būti įtrauktas labai aktyviai. Ir todėl klausimas kyl toks, kaip bus išleidžiami tie 60 milijardų eurų. Ar jūs galite atsakyti į visus tris klausimus? Nu, Norėčiau pateikti du papildomus klausimus. Ar jūs pagalvojate apie stabilumo mechanizmo teisinį pagrindą? De spørgsmål, jeg vil stille, er allerede stillet, men jeg har bare to spørgsmål. Į kai kurios klausimus jau buvo atsakyta, tačiau dabar norėčiau paklausti dėl stabilumo mechanizmo priemonės teisinio pagrindo ESM. Jūsų tyrimė jūs dar ten nuorodė į sutarties straipsnį 122. Ar jūsų vertinimu šitas 122 sutarties straipsnis yra pakankamas teisinis pagrindas kurti tokią priemonę? Ir antras klausimas, labiau praktinio pobūdžio. Ką Jūs manote apie nacionalinius parlamentus ir jų galimybės praktikoje vykdyti naujo stabilumo, naujo stabilumo priemonės uh, veikimą, kaip nacionaliniai parlamentai galėtų stebėti tas operacijas vykdomas per šią priemonę. Ar galės susipažinti tik su, su ta lėšų dalimis, dalimi, kurią įnešė konkreti valstybė narė. Taigi koks vaidmuo tenktų valstybės stebėjimo procese. Dėkojame kolegoje Zondegarden kolegė Andreasen. Ačiū. Norėčiau paklausyti dviejų dalykų. Vienas klausimas dėl EFSM. Ar FSM veikimo pabaigoje kas nors atliks išsamų šios priemonės auditą? Jūs sakėte, kad dar e, e atliktas tų likutinių e, sumų vertinimas. Taigi noriu paklausti, ar baigiantis galioti šiai priemoniai bus atliktas išsamus auditas dėl ESM. Jūs sakėte, kad Europos auditų rūmai turės įvertinti tik tai komisijos e, e, vaidmenį. Tai yra, koks komisijos vaidmuo ESM kontekste ir ką konkrečiai audito rūmai tikrins, vertins. Dėkojame už įvairius klausimus. Dabar norėčiau paprašyti kolego Žankart atsakymo. Dėkoju. Iš tiesų gana detalūs klausimai buvo užduoti, bet e, suteiksiu žodį savo kolegai Annekiudė, kuris e, labiau atsakingas už šią sritį. Taip ačiū. Dėl pirmo klausimo. Man rodos, jis susijęs su tuo, ką pristatė ir skaidrėse ponas e, Žankar dėl atsakomybės e, principų. Iš tiesų, parlamentas yra informuojamas tik tai dėl paskolos teikimo sprendimo, bet e, daugiau, plačiau jokių informavimo galiojimų nenumatoma. Ir kaip ir sutartyje E, dėl ES veikimo numatyta, nėra numatytas bendro sprendimo prieimimas, e, kaip kad yra, pavyzdžiui, skubiais atvejais, tokios yra sąlygos e, numatytos sutartyse. Dėl praktinių kai kurių aspektų ir dėl nacionalinių parlamentų įtraukimo. Koks komisijos vaidmuo? Aš manyčiau, kad komisijos vaidmuo SM kontekste galėtų būti vertinamas tik audito rūmų, o ne aukščiausių audito institucijų e, iš valstybių narių pusės. Taip pat manyčiau, kad galima pastebėti ir tam tikro bendradarbiavimo laipsnį tarp e, Europos audito rūmų ir tų aukščiausių audito institucijų dėl apsikeitimo informacija. Uh, Ir man atrodo, kad galima būtų gal dar tą bendradarbiavimą ir pagilinti, plečiant pajėgumus. Toliau dėl ESM mm, konteksto, dėl likutinių paskolų, man atrodo, kad bus pradėtas auditas dėl ESM, dėl tų neišspręstų dar klausimų. Um, jau kai kurie darbai pradėti. Ir paskutinis klausimas. Koks buvo paskutinis klausimas, atleiskit man. Koks komisijos vaidmuo esam kontekste? Komisijos vaidmuo mano manimu, būtų labiausiai susijęs su tam tikromis sąlygomis nes e, reiktų pasiremti tarpusavio supratimo memorandumus su valstybėmis narėmis ir taip pat atsižvelgti į kai kurias sąlygas, į sąlygiškumo principą kontroliuojant visą procesą. For... Ačiū už trumpus konkrečius atsakymus. Kadangi laikas tikrai ima spausti mus ir Tikriausiai kai kurios klausimus galės atsakyti dar ir kiti mūsų pranešėjai. Siūlyčiau žygiuoti toliau ir pereiti prie kitos mūsų klausimų dalies. Kviečiu dabar pona Kalina Aneva. Jis yra Europos finansinio stabilumo fondo generalinis sekretorius. Pone Anevai, sveikiname Jūs atvykus į mūsų posėdį. Žodis suteikiamas Jums. Pateikite keletą vadinių pastabų. and the micro is on the left. Yeah. Um, allow me to first thank you for the invitation. Leiskite man pirmiausiai padėkoti už kvietimą, už galimybę dalyvauti čia. Taip pat Rolfas Strauch noriu pristatyti. E, jis, man atrodo, taip pat gal į kai kurios klausimus galės atsakyti jums kilusius. Ir pradėsiu apibrėždamas tinkamą kontekstą kaip jau jūs ir minėjote, ataskait pranešime nėra jokios oficialiai numatytos um, procedūros ar įgaliojimo parlamentui e, tikrinti esam veikimą, tačiau vis dėlto laisvanoriškų pagrindų m, um, mes taip pat uh, manome, kad reikėtų tą kontrolę vykdyti ir mes patys norime, būti, norime dirbti kiek įmanoma veiksmingiau ir skaidriau. Manau, kad ir jūs to iš mūsų tikitės ir dabar parengėme pristatymą, su kuriuo jau galbūt susipažinote, tada aš tik tai atkreipsiu dėmesį į kai kurios svarbiausius dalykus ir paskui pereisime prie klausimų, kurie jums galbūt kils. Pirmasis puslapis. Čia matote, koks yra stabilumo paketas. 2010 metais numatyta 60 milijardų eurų, numatyta pagal EFSF. E, 440 mm, milijardų FSM ir taip pat 250 milijardų pagal TVF programas. Iš tų 440 milijardų, kurie buvo paminėti kaip stabilumo paketas, tikimasi, kad bus galima padidinti dar ir garantinius įsipareigojimus. Aš prie to sugrįšiu. Toliau antram puslapį matote, kokios buvo aplinkybės. 2010 m. birželį FSF jau pradėjo visiškai e, veikti ir rūpjūčio ketvirtą dieną, kaip tik jau turėjome pakankamai valstybių narių paramos, kad galėtume veikti. Iš pradžių buvo ribotos atsakomybės įmonė pagal Luksemburgo teisę įsteigta, taigi mes vadovaujamės būtent privatinės teisės nuostatomis Luksemburgė. 17 eurozonos valstybių narių yra mūsų akcininkai, taip pat yra dar ir um, kitų atstovų iš neurozonos narių. Um, tai yra valstybių narių um, minist, viceministrai įvairių sričių, um, nacionalinių išdo institucijų atstovai ir kiti. E, taip pat reikia pasakyti, jog vadovauja e, Klausas Reglingas iš komisijos. Ketvirtam puslapį matote šiek tiek daugiau informacijos dėl akcininkų dalių, koks pasiskirstimas ir dar taip pat ir mūsų misija apibriešta ketvirtam puslapį, bet man atrodo jau ir pranešime apie tai kalbama, tad galiu praleisti šią informaciją. Dabar pradėsiu nuo penkto puslapio. Čia kalbam apie biudžetą, ataskaitų teikimą ir vidaus audito įsipareigojimus. Tai yra su biudžeto procedūra susiję dalykai. Jeigu pradėsime nuo biudžeto procedūros. Mes tengiamės vadovautis gerąją praktiką iš privataus sektoriaus semtis patirties ir perkelti ją į viešąjį sektorių, kad būtų galima geriau paremti valstybės narės ir mūsų akcininkus, kad būtų mumis pasitikima, jog mes lėšas panaudojame taip, kaip e, reikia. Savo biudžetą, kaip ir bet kuri įmonė ir finansų institucija, pristatome e, valdybai metų pabaigoje, biudžetas yra tvirtinamas tos valdybos ir Jeigu yra kokio nors pakeitimų, korekcijų daroma, mes vėlgi grįžtame į valdybą ir klausėme, ar galima tvirtinti būtent tokį biudžeto projektą. Kas mėnesį taip pat vykdoma stebėsena. Ta daro vyriausiasis e, finansų pareigūnas. Kasmet yra išplatinamos atitinkamos ataskaitos finansų e, komiteto. Ir taip pat teikiame ataskaitas kasdieną E, žvelgiant iš rizikos e, perspektyvos. Čia mes kalbame apie įvairias investicijas, e, PRL, rizikos, rizikos valdymą ir kitus kasdienius mūsų darbo aspektus. Dabar jeigu pažvelgsime į išorės audito pusę, reikia pasakyti, jog mes, kadangi vadovavomės Luksemburgo teisę, stengiamės kiek įmanoma labiau sekti e, įvairių tarptautinių institucijų, pavyzdžiui, RBB praktiką ir taip pat ir kitų bankų ir investuotojų praktiką. Taip darome dėl to, kad vis dėlto turėjome pasirinkti kokius nors e, apskaitos standartus, kurie būtų paremti Luksemburgo teisė ir kurie būtų suprantami mūsų investuotojams. Be abejo, skolinamės kapitalo rinkose, taigi ir investuotojai nori suprasti, kokia yra mūsų sąskaitų teikimo forma ir dėl to vadovaujamės atitinkamai standartais, tarptautiniais e, apskaitos standartais. Čia yra įtraukiama įvairios sritys e, - sąskaito auditas, e, transakcijų kontrolė, taip pat, aišku, ir rizikos valdymas, nereikėtų jo pamiršti. Ir mes ne tik kasmet atsiskaitome, kas yra privaloma pagal Luksemburgo teisę direktorių valdybai, tai yra tom 17 valstybių narių atsiskaitome, bet dar ir laisvanoriškų pagrindų teikiame ataskaitas ir keletą, me, keletą kartų per metus pateikėme informaciją apie mūsų sąskaitas ir tai, tai nėra tiesiog atsitiktinumas, mes prieš porą metų pasirinkome būtent PricewaterhouseCoopers savo audito uh, įmonę. Taip pat norėtumėm dar gal kiek daugiau pateikti informacijos apie išorės e, ataskaitų teikimą. Mes darome taip, kaip numatyta pagal Luksemburgo teisę, atsiskaitame centriniam e, Luksemburgo bankui, taip pat statek Luksemburgo statistikos e, tarnybai ir Eurostatui kasmet, kas mėnesį teikiame ataskaitas ketvirtį ir taip pat metinės ataskaitas. ir suteikėme progą nacionalinėms e, statistikos tarnyboms susipažinti su duomenimis. Toliau 90 puslapiai vidaus auditas, čia neišsiplėsiu, bet vidaus audito funkcija yra numatyta. Teisės aktais tai nėra privaloma tvarka, įtvirtintas principas, bet mes laisvanoriškų pagrindų įvykdome. Tai yra nepriklausoma audito funkcija, kurią atliekame ir bandome tokiu būdu paremti mūsų praktiką, e, kaip institucijos praktiką ir be abejo tiesiogiai atsiskaitoma už vidaus auditą valdybai ir norima užtikrinti kuo didesnį nepriklausomumą. O ir vėlgi šiuo atveju yra e, pasirinkta e, PwC audito įmonė, kuri užtikrina ar prižiūri viso proceso tinkamumą. 11 puslapyje yra užsimenama apie ESM. Tai yra viena kertinių temų tikriausiai, kurias e, norite aptarti šiandieną. Kaip ir buvo teisingai paminėta jau ankstesnių kalbėtojų, ESM yra taptautinė finansų įstaiga, įsteigiama pagal nacionalinę teisę, taigi e, tai nėra tokia įmonė kaip FSF. E 500 E, milijardų e, eurų, 700 e, milijardų eurų yra įmokėtas kapital, pasirašytas kapitalas, 80 milijardų įmokėtas kapitalas ir pagal pareikalavimą dar galima um, įtraukti iš kapitalą 620 milijardų eurų. 17 valstybių narių dalyvauja valdyme, taip pat yra dar ir um, direktorių valdyba, tai yra Eurogrupės nariai, finansų viceministrai arba valstybės sekretorijai arba atitinkamų valstybių narių kiti pareigūnai. Taip pat yra generalinis direktorius, direktorius kuris e, tvarko kai kurios kitus klausimus, yra auditorių e, valdyba, jo yra penki nariai iš nacionalinių audito institucijų paskirti tam, kad būtų užtikrinama, jog tinkamai vykdoma audito funkcija mūsų įstaigoje. Taip pat penki e, nariai būtų skiriami į valdytojų tarybą iš e, audito rūmų, vienas, du iš nacionalinių institucijų ir dar taip pat du nepriklausomi nariai, nepriklausomi ekspertai. Tai atitiktų kitų tarptautinių institucijų sąrangą, RPB, Europos investicijų banką, TVF, kitas. Taigi peržvelgėme iš tikrųjų visą įmanomą praktiką, jau patirtį surinktą, kad būtų galima daug maž į ją orientuotis. 13 puslapį yra paaiškinimas įtrauktas dėl to, kaip EFSF ir e SM veiktų lygiai grečiai dar, um, bet aš praleisiu šias detalės ir Pereisiu prie 14 puslapio, kur pabandėme iš kelis svarbiausius ESM sutar, steigim, kūrimo starties straipsnius įvardyti. Jie yra susiję būtent su išorės um, ir vidaus audito funkcijomis. Išorės audito funkcija mūsų manimų ir taip pat remiantis kitų tarptautinių finansinių įstaigų praktika yra geriausia. Geriausias įmanomas būdas užtikrinti kontrolę skaidrių būdu mes e, teiksime ataskaitas, e, teikiame, teikiame ataskaitas e, taip pat ir savo tinklapyje ir matyti ir jūs norėsite, kad viskas būtų vykdoma kiek įmanoma skaidriau. 15 puslapis. Čia yra auditorių valdybos funkcijos ar mandatas apibrieštas koks jis būtų. Taip pat, aišku, ir ESM įstatuose dar būtų apie tai kalbama. Iš tikrųjų, čia yra kaip tik ir užsimenama apie tą diskusiją, kuri šiuo metu vyksta valstybėse narėse. 16 puslapyje štai yra numatyti pagrindiniai aspektai tos diskusijos, negalime numatyti daugiau negu įmanoma. Mm. Bet norima kalbėti, pavyzdžiui, apie auditorių valdybos e, sudėti, rotacijos principus, skirimo principus, taip pat audito apriepti, e, ataskaitų teikimą, valytojų, e, valytojų tarybai ir taip pat kalbama apie interesų konflikto aspektus. Tie įstatai turėtų iš tikrųjų būti patvirtinti iki 2012 m. Liepos mėnesio, bet jau dabar diskutuojame dėl šio klausimo, norime viską tinkamai aptarti ir atspindėti be abejo mūsų akcininkų interesus pagrindinius. Ir matyt, tiek bus iš mano pusės. 17 puslapį matote išvadas. EFSF yra įsteigta pagal geriausią praktiką, pagal tai, kaip mes ją vertiname, yra visiškai atitinkama nacionaliniams reikalavimams vadovaujamasi tarptautiniais apskaitos e, standartais, kiek tai susiję su apskaitos tvarkymu ir kitais dalykais. Taip pat e, mes dar be to, kas yra privaloma tvarka numatyta, laisvanoriškų pagrindų vykdome ir vidaus auditą ir taip pat e, išorės audito funkcija, manome, yra svarbi. Na, o kalbant apie SM, čia taip pat bus steigiama visiškai naujo pobūdžio institucija ir sutartis e, numatys auditorių valdybą, o taip pat dar ir ESM įstatuose bus kalbama apie tas detalės, kurios e, rūpi mums visiems ir bus kalbama apie tai, kaip turėtų dirbti šį įstaigą. Dėkoju ponui Aner už pristatymą. Ar turėtumėte klausimų? Kolegė Ivanova. Ne? Atsiprašau per greitai. Užbėgu įvykiams už akių kartu abi temas aptarsime ir dabar suteiksiu dėl to žodį ponui būti. Ir tik po pono būčio pristatymo mes pratęsime diskusijas ir galėsite užduoti klausimų. Taigi prašom. Labai ačiū. Ačiū už pakvietimą. Nelabai dažnai lankausi jūsų komitete, dažniausiai ekonominių reikalų komitete dalyvauju, bet ši tema yra išties svarbi ir norėjau padėkoti taip pat kolegijai Ivanovai už pranešimą, taip pat PricewaterhouseCoopers atstovams už tyrimo pristatymą. Išties labai svarbus tyrimas visam FSM vaidmeniui. Ir kaip jau buvo paminėta, FSM buvo sukurtas pagal tarybos reglamentą 2010 metais ir pagal tai komisija gali skolintis kapitalo rinkose ir tada skolinti valstybėms narėms susidurinčiams su sunkumais. ES biudžetas paremia ir suteikia garantijas fondui, Europos parlamentas gali tikrinti, vertinti ir kontroliuoti komisijos atliekamus veiksmus. Nes Europos parlamentas tvirtina biudžetą ir vykdo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Kaip jau buvo minėta anksčiau, taip pat atsakysiu užduotą klausimą. Europos parlamentas neturi tiesioginės įtakos priimant sprendimą, kam suteikti paskolas pagal FS, FSM. Audit, Europos audito rūmai turi visišką kompetenciją stebėti FSM veiklą, matyti visus apskaitos dokumentus, gali vykdyti viešą išorės auditą, o Taigi FSM yra ES priemonė atitinkanti į paminėtą sutartyje, atskaitinga Europos parlamentui, vykdo, kuri vykdo makrofinansinės pagalbos programą tiek dar viena iš ypatingų FSM už tikslų paminėtas 3.5 straipsnė, tai yra santykis su taryba. Jeigu yra suteikiama paskola pagal makrofinansinę pagalbą arba pagal balanso biudžeto pagalbą tuomet, e, kas ketvirtį yra pateikiama ataskaita ir ji taip pat pateikiama Europos parlamentui. Taip pat reguliariai teikiamos ataskaitos parlamentui ir tarybai dėl viso skolinimosi ir skolinimo. Taip pat komisija pateikė išsame ataskaitą dėl visos vykdomos veiklos ir parengė metinį finansinę ataskaitą. O kaip minėjau, parlamentas gali tai kontroliuoti biudžeto patvirtinimo metu ir biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu. Taigi yra patvirtintos atitinkamos taisyklės, kaip veikia ir bendradarbiauja abi institucijos. ES biudžetas labai svarbi tema šiandienos diskusijai yra atitinkamų priemonių, kaip galima apsaugoti ES biudžeto, kai kalbame apie obligacijų išleidimą. Viskas vyksta eurais. Taigi mes šiandien neturime problemų dėl atviro dėl palūkanų normos kitimo. Pasiskolinusioji valstybė gražina pasiskolintas lėšas arba nupirktas obligacijas ir komisija turi teisę reikalauti įmokų laiku. Tai yra, kad skolinti pinigai būtų gražinti laiku. Galima pateikti pasiūlymą biudžetui ir tai ir visa tai bus paminėta atskiroje biudžeto, ES biudžeto eilutėje. EFSF ir ESM. Tai yra du finansinės pagalbos mechanizmai, priemonės, kurios yra, kurie yra vykdomi eurozonos narių, esam nėra, neturi teisinio pagrindo sutartyje. Ir, kaip jau buvo paminėta, tiesioginės įtakos ESM mechanizmas ES biudžetui neturės. FSM sutarime ir SM sutartyje paminėta ta tos politinės atitinkamos sąlygos ir Europos parlamentas čia gali vykdyti priežiūrą, kaip yra įgyvendinama sutartis ir čia galioja ta įprastoji pusiausvėra. Kiekviena šalis gaunanti paramą arba iš EFSF arba iš ESM reguliariai bus tikrinama ir jeigu paskola yra suteikiama, kas ketvirtį bus atliekami įvertinimai tol, kol paskola nebus grąžinta. Ataskaitos yra viešos, ir pateikiamos Europos parlamentui. Tai bus ir ESM atveju viskas taip pat kaip įgyvendintant EFSF. Labai svarbu pasakyti, kad komisija pasiūlė naują reglamentą pagal straipsnį 136, kurio tikslas yra užtikrinti nuoseklumą tarp FSF pagrindų sutarties ir esam sutarties. Norima išvengti bet kokių nesklandumų ir dubliavimosi. Šis reglamentas yra taip vadinamojo dviejų teisės aktų paketo dalis artimiausių metų reglamentas turėtų būti patvirtintas. Atskaitomybė. FSF ir SM atveju. Daug jau buvo atlikta ir dirbama, kad būtų užtikrinta atskaitomybė įgyvendinant šis finansinės priemonės. Visų pirma, EFSF. Vykdomas yra išorinis auditas, kadangi tai yra kompanija įsteigta Luksemburgė, tai visų pirma yra paklūstama Luksemburgo teisiai. Yra paskirti auditoriai šešerių metų laikotarpiui. Jie yra nepriklausomi išorės auditoriai ir taip pat paskirta yra kompanija, išorinė kompanija atliekanti auditą šiuo metu, tai yra PricewaterhouseCoopers. jie audituoja finansinius ir veiklos procesus, kaip jau minėjo mano kolega iš šios kompanijos. ESM. Bus dirbama ir bendradarbiaujama kartu su aukščiausiamis audito institucijomis, užtikrinami patys aukščiausi audito standartai. ESM sutarties nuostatos yra suderintos su kontrolės mechanizmų charakteristikomis, kurias taiko panašios finansinės paramos institucijos. Ir ESM turės pagrindinius tris audito lygius. Ir vidaus auditas, išorinis nepriklausomas auditas ir nepriklausoma auditorių taryba. Nepriklausoma auditorių taryba turės teisę inicijuoti nepriklausomus auditus tam tikromis specifinėmis temomis, kurios jiems atrodys svarbios ir reikalingos. Ataskaita bus pateikiama nacionaliniams parlamentams ir Europos audito rūmams, taip pat ir Europos parlamentui. Taip bus iš esmės užtikrinamas skaidrumas. Be to, ESM įstatai yra ir bus patvirtinti ir patikrinti aukščiausių audito institucijų ir Europos audito rūmų. Dar keletas pastabų iš mano pusės. Labai techninius iki šiol aspektus paminėjau. Neseniai buvome susitikę su TVF atstovais Ir labai dažnai tarptautiniu lygiu mus kaltina, kad nepakankamai išteklių skiriama FSM, SM ir FSF. Ir matu, manau, kad dabar galiu pasakyti, kad yra pakankamai lėšų numatyta, kad būtų užtikrintas stabilumas ką atlikome iki šiol. Nepaisant visų skirtų išteklių, mes tengiamės apsaugoti ES biudžetą ir skirti 60 milijardų ESM. numatyta pakankamai veiksmų laisvės, o ES biudžetas bus paveiktas ir panaudotas tik jau kata, visiškos katastrofos atveju. Taigi čia galime kalbėti apie užtikrintą visišką saugumą. Nebuvo lengva komisijai kaip institucijai dalyvauti šiame procese. 2010 m. gegužės mėnesį, kai sukūrėme EFSF ir EFSM, tai buvo bendrijos priemonės. Tuo metu taryba nusprendė ne visiškai paklausyti komisijos. Buvo nuspręsta įkurti EFSM visiškai pagal bendrijos teisę, o SM dabar yra sukurta už bendrijos, sąjung, už bendrijos teisės ribų. Taigi instituciškai komisijai buvo labai sunku laviruoti ir įgyvendinti savo vaidmenį. Visų diskusijų metu mes stengiamės kuo įmanoma labiau užtikrinti, kad reikalavimai, procedūros ir pagrindiniai instrumento dalykai atitiktų atitinkamas procedūras pagal bendrijos institucijų veiklos taisyklės. Mes taip pat pasiūlėme reglamentą pagal straipsnį 136, pagal bendrojo sprendimo procedūrą. Dabar yra šis reglamentas varstomas Europos parlamente. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti tą nuoseklumą, kuo įmanoma didesnį nuoseklumą. Norime, kad nuo 2012 metų pradėjęs veikti ESM mechanizmas, tarp vyriausybinis mechanizmas būtų kuo efektyvesnis. Taigi dabar dalyvaujame vykstant, vykstančiose diskusijose. Ir tikrai galiu pasakyti, kad mūsų vai, šis vaidmuo, kaip institucijos vaidmuo, nebuvo lengvas. Mes turėjome nustatyti konkrečias sąlygas, kurios būtų suderintos su tuo šešių teisės aktų paketu. Ir dabar kaip tik yra aptariamus parengtas mūsų naujas reglamentas. Ir mūsų svarbiausias tikslas yra apginti, apsaugoti ES biudžetą. Ir būtent dėl šios priežasties mes numatėme po programos vykdomą stebėjimą. Stebėsena, kurioje galės dalyvauti visuomenė, Europos parlamentas, tam, kad užtikrintumėme, kad tos sąlygos ir stebėjimas būtų vykdomas ne tik, ne tik priemonių taikymo metu, bet ir pasibaigus tam laikotarpiui. Taigi tokie būtų mūsų pagrindiniai siekiai ir galiu tik kreiptis į tarybą ir Europos parlamentą, prašydamas kuo greičiau patvirtinti mūsų pateiktą reglamentą parengtą pagal straipsnį 136. Taigi tokie būtų tie saugikliai ir numatytos sąlygos naujajam SM mechanizmui. Director. Ačiū Marko Būti, ECFIN generaliniam direktoriui. Iš karto norėčiau pateikti klausimą. Ar aš teisingai supratau, kad komisijos vaidmuo ESM kontekste šiuo metu yra daug silpnesnis negu EFSM valdyme. Ar iš tikrųjų taip yra, kad komisijos vaidmuo ESM yra daug silpnesnis negu EFSM? Vaidmuo yra lygiai tas pats, kadangi e, įgyvendinimu yra numatytos atitinkamos prielaidos ir kadangi yra pasirašyta tas ketinimų protokolas kartu su valstybėmis, kurios dalyvaus šiuose programuose ir ESM, FSM ir EFSF, numatytas tas pats komisijos vaidmuo. E, kadangi ir čia yra numatyta atsakomybė ir priežiūra už skolinimuosi operacijas. EFSF kontekste ir EFSM kontekste tas reikalavimas yra taikomas vienodai. Kas konkrečiai atsakingas už skolinimo operacijas pagal ESM? Dėl ESM pakalbės kolega. ESM veikia e, vykdant e, valdybos narių kontrolę ir direktorių valdyba yra svarbiausias e, valdymo organas Aš kalbėjau apie vaidmenį, kurį direktorių valdyba e, atlieka, kai yra vykdomos skolinimo operacijos. Ar jūs, kolega, atsakytumėt į klausimą? Neturiu ką pridurti, kolega viską pasakė, kad tarptautinių organizacijų atstovai įeina į vadovų įvaldymo taryba ir vadovaujamasi visais tarptautiniais standartais bei įsipareigojimais. Kolegė Ivanova, aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams iš EFSF ir komisijos. Man įdomu išgirsti ir auditorių rūmų atstovo komentarų. Aš norėčiau paklausti, kaip IFSF ir ISM tarpusavyje sąveikaus, kas užtikrins e, ko, koordinavimą, kadangi vienas, e, vienerius metus tos abi priemonės veiks lygiai grečiai. Ir be to, norėčiau paklausti, kokiu pagrindu bus priimtas sprendimas ar taikyti EFSM, SM ar EFSM priemonę. Taigi kokiais principais bus pasirenkiama. Todėl norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie ISM e numatytą galimybę suteikinėti bankams licenzijas. Ir kolegos būtų norėčiau paklausti, Jūs kalbėdamas keletą kartų paminėjote, kad įprastinėmis aplinkybėmis e, sunku tikėtis kokių nors e, kažkokių But, uh... bankroto ir taip toliau. Tačiau man nelabai aišku, netgi jeigu komisija ir kaip skolintoja turi labai aukštą skolinimuose reiting, reitingą, vis dėlto yra įvairių uh, operacijų rizika yra didžiulė, kadangi kai kurios valstybės yra uh, įvertintos kaip labai rizikingos skolintojos uh, besiskolintočios valstybės finansų rinkose. Todėl, kalbant ir IFSM, ir apie e, mokėjimų balansą, vis dėlto reikėtų pasakyti, kad mes neturime didelių e, garantijų. Todėl kaip būtų galima apginti, apsaugoti ES biudžetą. Aš vis dėlto matau čia didelį rizikos potencialą. Buvo pateikta keletas e, klausimų. Kolega Anev, gal atsakytumėte? Dėkoju. Atsakysiu į pirmą klausimą, o į antrą klausimą atsakys mano kolega. Dėl IFSF ir IFSM koordinavimo, kaip koordinavimas vyks pirmaisiais metais. IFSMF e e ir ESM bus valdoma tos pačios direktorių valdybos. Taigi ta pati valdyba e, priims sprendimus abiejų priemonių e, atžvilgių ir taip pat e, žmogiškasis potencialas darbuotojai taip pat dirbs e, paraleliai. E, abiejose institucijose ir tai bus tas pats pastatas Luksemburgė, tačiau du juridiniai asmenys bus valdomi tų pačių asmenų. Antras ir trečias klausimai. Atsakydamas į antrą klausimą dėl vaidmens pernamojų laikotarpių mūsų prezentacijos 13 skaidrėje buvo nurodyta, kad euro grupė prieš tris savaitės paskelbė sprendimą, kad dabartiniai įsipareigojimai iki šių metų Liepos mėnesio pabaigos bus vykdomi pagal FSF, o naujieji įsipareigojimai bus vykdomi jau e, pagal ESM nuostatus. Taigi ta pagalba Portugalijai ir Graikijai ir toliau bus teikiama pagal ES, EFSF. E o po to, kai įsigalios ESM, ta pagalba bus pratesta ir tiesiog tie kapitalo finansiniai mokėjimai bus perkelti į kitą priemonę. FSF arba ESM nenumatyta suteikti bankams jokių licencijų. Ačiū kolega Būti. Ačiū už labai konkrečius klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes dabar vykdome Graikijos pagalbos sėkimo priemonės restruktūrizaciją Tai buvo labai didelis įvykis mūsų veiklos istorijoje. Mes, mums pavyko apsaugoti ne tik tai ES biudžetą, bet ir valstybių narių biudžetus, teikiant pagalbą Graikijai. Taip pat mes apsaugojame ir eurozonos valstybių viešojo sektoriaus finansų įstaigas. Buvo įvykdyta didžiulė restruktūrizacija siekiant apginti visuomenės interesą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Europos vadovų taryba prisėmė įsipareigojimus be išlygų, taip pat valstybės narės ir suinteresuotos šalys, kadangi Graikijos atvejis yra unikalus. Todėl nebuvo manoma, kad šitas patyrimas bus kartojamas ateityje tai buvo sprendimas, kuriuo buvo uh, siekiama įgyveninti Dovilio doktriną. Ir tačiau mes vis dėlto numatėme ir tiesioginius saugiklius, siekdami apsaugoti ES biudžetą. Kaip konkrečiai tai vyksta? Jeigu skola nesuteikiama per 40 dienos, plus minus 7 dienos, plus minus 10 dienų, tai komisija galėtų pasinaudoti savo biudžetu arba numatytų tam tikrą suma reikalinga valstybei nariai pagal 12 straipsnio trečiąją dalį pagal 1150 reglamentą, kuris buvo priimtas 2000 metais. Dėl mokėjimų valstybėms narėms reikia trijų dienų, kad galėtų atsiliepti į komisijos prašymą o FSM 40 dienų yra numatyta, o SM yra numatyta 7 dienos atlikti operacijas. Taigi komisija pateiktų pasiūlymą, kad būtų patikslintas biudžetas ir kad būtų naudojamasi specialia biudžeto eilute numatyta EFSM. Iš tiesų, biudžeto apsauga yra kiek skirtinga pagal e, FSM ir BOP. Visą tai susiję su tuo, kad e, pagal EMF šitos paskolos į ES išorę teikiamoms valstybėms yra uh, mažesnės negu skiriamos e, Europos zonos valstybėms ar Europos e, Sąjungos valstybėms. Todėl ir apsaugos lygis yra skirtingas. Tai yra 9 procentai e, nuo visos sumos yra numatyta kaip galimybė pateikti garantinį mokėjimą iš ES biudžeto. Kadangi FSM e, gali būti trauktos tik tai kelios valstybės, tai čia yra numatyta keletas milijardų eurų kaip garantinis fondas ir matome, kad jo galėtų užtekti BOP Mes taip pat e, numatome tokias pat garantijas, jeigu per 40 dienų yra nepaskiriamas lėšos, tuomet mes galime taikyti atitinkamą apsaugos saugiklį. Tačiau iš esmės mes nenumatome kartoti tos patirties, kuri buvo sukaupta restruktūrizuojant Graikijos skolą. Ir yra numatyta įtraukti komisiją, kad būtų užtikrinta e, skolinimosi procesų stebėsena. Dėkoju. Matau, kad daug komiteto narių norėtų pasisakyti. Suteiksiu žodį grupėmis. Taigi pirmoji grupė. Yeah, you, Kigold, ačiū pirmininkė. Aš nesu biudžeto kontrolės komiteto narys, aš esu ekon komiteto narys. Norėčiau trumpai paklausti, kad geriau suprasti. Ir po to pateiksiu klausimą kolegai būti. Aš su įdomumu išklausiau informacijos, kad komisija aktyviai stengiasi apginti bendrijos biudžeto interesus, tačiau ta aktyvi suma, kuri buvo numatyta Airijos ir Portugalijos gelbėjimo paketams, ir galvodamas apie tą 6 milijardų eurų sumą FSM ir SM 440 milijardų ir iš bendra suma 780 milijardų. Jeigu galvoju apie Portugaliją, tai 26 milijardai buvo išnaudota iš EFSF ir 6 milijonai iš e FSM ir EMF Aš nedėčiau kartuoti tų sumų, kurios bus skirtos Airijai. 22,5 milijardai iš FSM buvo panaudoti iš 60, 60 milijardų eurų 48 yra panaudoti Airijai ir Portugalijai. Norėčiau paklausti, jeigu palyginčiau tas sumas, kurios uh, buvo pagal EFSM F e, paskolintos ir žiūrėdamas tą sumą, kuri pateikė ne FSM, FSF kontekstas, tai norėčiau paklausti, kodėl EFSM buvo daugiau išnaudota lėšų negu EFSF. Kaip paaiškintumėte tą skirtumą? Ir antra, kokių veiksmų ėmėsi komisija siekdama pakeisti šitą mokėjimų santyki, kad Europos biudžetui būtų tai buvę labai naudinga. Ačiū dabar kolega Sandegard. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dokumentuose, kuriuos mums pateikė EFSF, galima perskaityti, ir taip pat tai buvo ir pasakyta, kad 2013 m. Liepa programos nustos veikti. Taigi mano klausimas būtų, kokia yra galutinė data konkrečiau numatyta. Kada tikimas, jog FSF baigs veikti, bus panaikintas. Ir toliau kitas mano klausimas dėl būstinės Luksemburgė. Ar tai yra techninio pobūdžio sumetimais padaryta, kodėl Luksemburgas buvo pasirinktas? Ar jūs tiesiog turėjote omenyje specialias audito taisyklės, kokias nors numatytas, dėl kurių pirmenybę teikėte Luksemburgui kaip būstinėje? Ir paskutinis mano klausimas. Ar teisingai supratau, kad per praėjusius porą metų EFSF sąskaitos buvo tikrinamos e, būtent PVC. Ačiū kolegai Sennegard. Toliau ponas Janas Mulderis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man vis dar kyla neiškumų. Visiškai suprantu tai, kad 2010 metais, Liepos mėnesį, vidurnaktį, ponas Klot Dikingas e, stebėjo tai, kas vyksta E, rinkose ir turėjo priimti staigiai sprendimą e, dėl tų 60 milijardų. Taip, tas yra faktas, bet ponas Būti pateikė paaiškinimą, kuris man yra visiškai nesuprantamas. Pagal sutartį biudžeto kontrolės įpareigojimai yra numatyti, ar įgaliojimai yra numatyti tarybai ir parlamentui pagal sutartį. Dabar toliau tęsėme tą programą su 60 milijardų eurų Ir žinau, kad iš tų 60 milijardų iš ES biudžeto paimtų, parlamentas pagal tam tikrą teisinį pagrindą turi tik tai teisę į informaciją. Kaip tai yra įmanoma? Ar aš neteisingai skaitau sutartį, ar aš ko nors nesuprantu? Būčiau labai dėkingas, jeigu man būtų konkrečiai aiškiai atsakyta į šį klausimą. Ir tą galėtų padaryti ponas Būti, manau. Ačiū. Kas norėtų pradėti atsakymų raundą. Man regis daugiausiai klausimų buvo pateikta komisijos adresu, nors nesu tikras. Kas pradėsite, prašom. Okay. Uh, thank you, uh, thank you. Ačiū dar sėki už pateiktus klausimus tie, kurie buvo pateikti komisijai. Pirmiausia, juos sureaguosiu. Reiktų pasakyti, jog atsakomybė yra dalyjamasi už biudžeto, ES biudžeto pinigus ir e, programos lėšas. Ir skiriamoji riba, rodiklis e, pirmiausiai buvo du trečdaliai ir vienas trečdalis. E, toks buvo pasiskirstimas. Aišku, Graikijos e, atveju kiek pasikeitė situacija dėl įvairių priežasčių, jeigu norėtumėt, galima būtų dar pasigilinti į tai. Ir ES dalis, kur yra dalyjamasi tarp EFSM ir EFSF. Klausėte, kodėl toji dalis yra didesnė pradžioje e, negu EFSF atveju yra dvi priežastys, manyčiau. Pirmiausiai, FSF buvo visiškai nauja institucija. Dėl to reikėjo ją pirmiausia įkurti, aišku. Ir um, skolinimo ir prisimtų skolinimos įsipareigojimų um, santykis buvo būtent toks. Mes pradėjome veikti um, krizės pradžioje, taigi pasidalymo kontekste reiktų pasakyti tiesiog, kad mes buvome tada labiau pasirengę gal pradėti visą veiklą ar operacijas vykdyti. O kitas klausimas buvo, mm, visiškai teisingai pastebėta garbaus kolego, kolegos buvo, dėl to, kad mes 2010 m. gegužę iš tiesų vidurį nakties turėjome priimti sprendimą prieš pradedant veikti Tokijo e, akcijų biržai ir daugelis dalykų buvo nuspręsta gerai tikriausiai, kiti gal e, tik apytikriai. Ir paskui, ką supranti, yra tai, kad 440 milijardų buvo prisimta kaip įsipareigojimas e, skirti EFSF, bet norint apsaugoti trigubos A reitingą, tų priemonių. Reikėjo taip pat ir rezervus tam tikrus numatyti, kurie de facto iš tikrųjų padidina vos ne du kart ar skolinimosi pajėgumus. Taigi, EFSF viena vertus ir taip pat tos sąlygos, kurios buvo numatytos dėl palūkanų normų, buvo taikomos e, gana aukštos. be abejo sutinkame dabar su tuo, kad tai gal nebuvo pats geriausias sprendimas ir sąlygos vėliau buvo pakeistos. Taigi EFSF 1.0 versija, sakykime, buvo tikrai žymiai brangesnė negu EFSM jau mechanizmas norint padėti valstybėms narėms veiksmingai, taryba nusprendė, jog reikėtų pakeisti pasidalymo um, proporcijas ir labiau buvo linkstama būtent į FSF, e. o sąlygos EFSF e jau buvo um, 2,0. Ir būtent tokios sąlygos buvo numatytos sunkumus patiriančiams valstybėms narėms. Reikėtų dar prisiminti taip pat ir tai, kad nors FSM sudaro 60 milijardų eurų paketas, dabartiniai ištekliai abiems šalims kartu sudėjus Portugalijai ir Airijai sudaro mažiau negu 46 milijardus ir nėra numatyta kaip nors toliau dar taikyti FSM po 2012 metų Liepos mėnesio, kai e, e SM pradės veikti. Taip pat dar kalbėjome ir apie ES biudžeto pozicijas ir apie skolinimuose priemonę, tai yra tie 50 milijardų krizės metu du kart dar padidinta suma ir dabar 11,5 milijardų yra jau paskirta. Dėl 122 straipsnių tai buvo ar yra teisinis pagrindas įkurti FSM. Ir, ir sutarties tekste štai galima perskaityti, kas įrašyta 122 straipsnio antroje dalyje, jog jeigu valstybė narė patiria sunkumų arba jai kyla rimta grėsmė dėl įvairių sunkumų kilusių dėl na, gaivalinių katastrofų arba dėl kai kurių kitų su, kontrole, e, su finansų kontrolė susijusių dalykų komisija gali tam tikromis sąlygomis suteikti ES finansinę paramą toms valstybėms narėms tarybos pirmininkas privalo informuoti parlamentą apie priimtus sprendimus. Toks yra teisinis pagrindas. 122 straipsnis aiškiai numato, kokia yra tvarka ir turiu pasakyti, kad 100 kad EFSM teisinės pagrindas buvo pasirinktas vadovaujantis Europos parlamento rezoliucija, kurioje buvo raginama komisija numatyti skubos paramos mechanizmą, ypač būtent pagal 122 straipsnį, netgi užeinant už, išeinant už kai kurių apribojimų ten numatytų, nes pirminė versija iš tikrųjų buvo apribota būtent tuo, kas čia yra įrašyta, tai yra gaivalinės nelaimės čia tik paminėtos. Ar norėsite dar ką nors pridurti dėl e FSM? Aš tik trumpai papildysiu pono būti dėl paskirstimo tarp e FSM ir FSF, e galvojant apie tam tikras sąnaudas e, ar išlaidas kylančias, buvo sumanyta, jog iš tiesų tai yra tik tai laikino pobūdžio mechanizmas FSF ir buvo kai kurios teisinės sąlygos numatytos viena valstybė narė. Teigia, kad EFSF turėtų būti paleidžiamas tik tada, kai reikia tų išteklių, nes kitaip galbūt e, netinkamai bus bandoma pasinaudoti bereikalo FSF lėšomis ir e, dėl to vėliau buvo nuspręsta dėl žymiai mažesnės FSF dalies, tokie buvo politinio pobūdžio sprendimai ir jau ponas Būti iš tikrųjų tos dalykus paaiškino plačiai. O FSF nenustos veikti kol kas. 2000 13 metai yra numatyti kaip data, bet reikia turėti galvoje ir tai, kad fondas turės veikti tol, kol dar bus kokio nors turto ar įsipareigojimų, kurio atžvilgiu reikia vykdyti tam tikrus veiksmus. Ir, pavyzdžiui, kol dar nebus užbaigtas visas auditas. Perdodu žodį kolegai. Ačiū. Dėl techninio pobūdžio paaiškinimų apie tai, kodėl EFSF įsteigtas Luksemburgė Buvo kelios priežastys apsvarstytos 2010 metais. Pirmoji labai praktinio pobūdžio. FSF yra tokia institucija, kurios daugumą administracinio pobūdžio funkcijų perima um, Europos investicijų bankas. Taigi tas bankas e, būtent yra įsisteigęs Luksemburgė ir dėl to buvo pasirinkta uh, E, ši vieta ir EVSF fondui steigti ir veikti, o šiandieną netgi mes ir posėdžiaujame ar dirbame buvusiame EIB pastate. Kitas dalykas yra tai, kad daugelis bankinės veiklos aspektų būtent vykdoma Luksemburge ir koordinavimasis tarpusavyje vyksta daug lengviau tuomet. Tai yra tik keli tie dalykai, mm, kodėl valstybės narės e, būtent iš techninės pusės um, nusprendė, kad geriau bus rinktis Luksemburgą kaip būstinę. Dar antrasis klausimas dėl PVC. Iš tiesų, prieš porą metų mes pasirinkome PVC įmonę kaip mūsų uh, auditorių ir e, nuo pat pradžių FSF veiklos ši įmonė užsima mūsų auditu. Ačiū. Dabar turint galvoje bus spaudžiant į laiką, paraginsiu kolegas tik trumpai užduoti savo klausimus, kolegė Andrėjasen. Ačiū, pirmininkė. Tris klausimus turiu. Vienas dėl FSM. Jeigu sakome, kad bankroto atveju reikėtų įnašų iš valstybių narių, ar nebus taip, kad būtent valstybės narės tuomet yra atsakingos už tos 60 milijardų, jos e, teikia tas sumas, o ne biudžetas. Ir ar neturėtumėm tada žvelgti į valstybių narių pajėgumus finansuoti galima bankrotą, jeigu taip jau būtų, jeigu taip nutiktų. Kitas klausimas, kodėl FSF ir toliau dalyvauja skolinimuose programo, dalyvaus skolinimuose programuose ir po 2012 metų Liepos mėnesio, kai jau bus įkurtas ESM. Ar yra kokia nors specifinė priežastis tam? Ir taip pat jūs kalbėjote apie um, direktorių valdybą ir, ir personalą, kuris yra lik ir tas pats paliekamas, ar ir auditorių valdybai tas pats taikytina. Toliau, kas atsakingas už um, uh, politikos. Uh, lygmenį numatytas sąlygas, ar komisija bus atsakinga, nes aš supratau, kad komisija lygtai stebės tik tai e, atitikti. O ar atitikimas sąlygoms e, į tą įeina, nežinau, man atrodo, tai yra visai kiti dalykai. Ir ar Europos semestras iš tikrųjų turėjo kokios nors įtakos apskritai formuojant tas politinio pabudžio sąlygas? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš pateiksiu keletą klausimų. Pirmasis kolegai Avi dėl interesų konflikto. Norint išvengti interesų konfliktų, ar jūs vadovaujatės tarptautiniais standartais, SBO e, e, nuostatomis, Kaipgi jūs nusatysite, ar yra susidurima su interesų konfliktais ir kokių sprendimų jūs galėtumėte ieškoti? Būtų labai sudėtinga, jeigu kiekviena valstybė narė norėtų išsiaiškinti visus galimus interesų konfliktus, silpnasias vietas ir taip toliau. Taip pat norėčiau paklausti kolegos būti ir kitų kolegų, kas padengė tų institucijų administracinius kaštus, kokie jie galėtų būti ir kolegai būti, norėčiau kolegos būti paklausti, kas komisijos dalies administravimo kaštus padengs ir jeigu komisija imsis papildomų uždavinių, tai norėčiau paklausti, ar nepadidės administravimo kaštai. Ir trečiasis klausimas. Jūsų optimizmas dėl automatinio o, paskolų padengimo Aš matau dabar, kad yra labai sunku iš valstybių išpešti skatiką, ypač turint omenyje, kad nors 4 milijardai buvo ES biudžete, o valstybės narės 15 milijardų turėjo pateikti iš struktūrinių fondų lėšų. jeigu skolos yra neaptarnaujamos laiku, tai tada kyla rizika, kad tos lėšos bus pritraukiamos iš valstybių narių biudžetų. Taigi optimizmo čia nedaug. Ir galiausiai dėl Price Waterhouse Cooper studijos rekomendacijų dėl parlamento vaidmens vykdant kontrolę pagal antrąjį straipsnį. Turiu galvoje EFSM. Norėčiau paklausti, per kokį laikotarpį komisija galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Dėkoju kolegai Gajer. Dabar žodis kolegai Odį. voudrais savoir si j'ai bien compris les 60. Dėkoju, pirmininkė. Jei teisingai supratau, ES biudžetas suteikia garantijas tam 60 milijardų. Taigi, ar, ar mes galime tikėtis kažkokios grįžtamosios naujos 0,3 ar 0,5 procento. Iš ties keista, kad reitingavimo agentūros leidžia ES biudžetui iš savo lėšų e, teikti garantijas. Kitas dalykas. Komisija yra labai nauja, galima sakyti, jauna finansinė, finansinių priežiūros institucija. Parlamentas balsavo labai didelę daugumą, kad reikia to teisinio pagrindo. jeigu mūsų balsas bus išgirstas, ar mes turėsime kažkokį viršesnį finansų stebėsenos organą. Bet kokiu atveju, tas 3A reitingas išliks ne visą laiką. Dabar ketverių metų laikotarpis numatytas. Ir kadangi sulaukėme neneigiamą atsakymą, tai ar yra numatytas koks nors kitas teisinis pagrindas? Ačiū, klausimai buvo kiek ilgesni, bet vis dėlto tikiuosi trumpų atsakymų. Kas pradės? Mm, um, dė... Visų pirma, atsakysiu į klausimą dėl EFSF tolimesnio naudojimo. Kaip jau esu minėjęs, Eurogrupė priėmė sprendimą atsižvelgdami į dabartinės finansinės situacijos kontekstą. Tarptautinės bendruomenės, rinkų ir politinių veikėjų nuomonė tai yra pakankamai patikimas mechanizmas, yra jau tam tikrų įsipareigojimų padaryta ir kol kas EFSF liks galioti, kol pamažu įsivažiuos naujasis Europos stabilizavimo mechanizmas. Taip stengiamasi užtikrinti patikimumą tams 500, 200 ir Graikijos Greikijai suteiktoms paskoloms. Taigi buvo atsižvelgta apskritai ekonominė situacija. Dėl sąlygų pagal ESM politinių sąlygų įgyvendinimas ir toliau bus vykdomas taip pat, kaip tai buvo daroma įgyvendinant EFSF. Viskas bus suderinta taip, kaip rekomenduojama PVC ataskaitoje. Į kitus klausimus atsakys mano kolega. Pradėsiu nuo ESM kaštų. Kaip EBRD ar TVF organizacija pati padengs savo organizacinius kaštus. Turėsime tam tikrų pajamų ir iš tų pajamų padengsime iškilusius kaštus. Tai yra tikrai nepelno siekianti institucija. Tai yra finansinė institucija turinti pajamas ir išlaidas. Dėl interesų konflikto mes sekame geriausius tarptautinius pavyzdžius, valstybės narės žiūri, kaip veikia kitos finansinės institucijos ir stengiasi tokiu būdu išvengti, kad nebūtų jokių interesų konfliktų direktorių valdyboje. Dėl auditorių ar auditoriai bus tie patys ESM kaip ir FSF. E bus šiek tiek situacija kitokia. FSF e yra privati kompanija, taigi ir auditoriai buvo privatus. FSF atveju buvo PVC pasirinkta audituoti, o ESM atveju turėsime auditorių valdybą, taip pat bus pasirinkti atskiri auditoriai ir bus paskelbtas viešas konkursas ir ta, tais auditai gyvendinti, vykdyti galės bet kokia audito įmonė. ir šis procesas pajudės į priekį tada, kai ESM jau bus įkurtas. Dėkoju. Dabar ponas Būtė. Ačiū. Labai daug svarbių klausimų išgirdau. Visų pirma, atsakysiu dėl valstybių narių atsakomybės įsipareigojimų. Ar yra ES biudžetas tiesiogiai susijęs? Taip pat ES biudžeto vaidmuo reikalui esant, ar yra valstybės narės įsipareigotos Kaip jau anksčiau esu minėjęs, akivaizdu, kad komisija naudosi savo išdu ir naudos savo turimus išteklius. Yra numatyta speciali nuostata 12 straipsnio trečiojo dalyje 2000 metų reglamente 1150, kad valstybės narės gali reaguoti į komisijos prašymą ir turi ir yra 14 dienų laikotarpis pagal EFSM. Gražinti paskolą ir yra numatyta iš ankstinio perspėjimo galimybė, jeigu ši nuostata bus neįgyvendinta. 12 straipsnis. Taigi valstybė narė privalo prival laikytis šiame straipsnėje numatytų nuostatų. Dabar komisijos kaštai. Kaip jau minėjau, mes labai atsargiai elgiamės ir bandome suderinti FSM, FSF ir ESM keliamas sąlygas. Turime šias programas ir atskirius finansavimo mechanizmus. Viskas yra stebima komisijos, vykdomas reguliariai stebėsena. O kalbant apie santykius su šešių teisės aktų paketu, ryšys yra stipresnis, nes norime užtikrinti, kad įgyvendinamos programos yra visiškai įgyvendinamos. Taip pat numatyti prevenciniai veiksmai, kad valstybės narės naudotųsi programomis tik jų kritiniu atveju. Pagal dabar svarstomą tarybos reglamentą mes norime dar labiau sustiprinti tas sąlygas ir mes čia dėmesį kreipiame būsimajam programiniam laikotarpiui. Galbūt galima kalbėti apie šiokį tokį laisvesnį sąlygų įgyvendinimą. Tai toks būtų ryšys tarp tų sąlygų gyvenimo ir šešių teisės aktų paketo. Kitas klausimas. ES biudžetas ir reitingas. Fitch dabar yra paskelbęs 3A reitingą ir tai daugiausia remiasi kreditų patikimumu. Manome, kad dabar užtenka to, kad užtikrintumėme ES narių nares dėl patikimumo. Ir tas svarbiausias elementas tai yra tas svarbiausias elementas, kuris mums leidžia turėti 3A reitingą. Kalbant apie FSM, AAA reitingas leidžia visiškai užtikrinti ES biudžeto stabilumą. Nėra jokio ryšio tarp pagalbos priemonių ir bankų vadovybės. Mes Europos bankų vadovybei esame numatę tam tikrų priemonių, kurias galime naudoti tiekiant paramą pagal EFSF ir EFSM. Čia e, numatyta parama bankų kapitalo atkūrimui. Labai ačiū. Intensive... Ačiū už įdomias diskusijas. Mes išklausėme FSM, ESM ir FSF valdytojų mintis, o dabar reikėtų sutelkti dėmesį į audito rūmų situaciją. Laiko yra nedaug, žinoma, diskusiją galėtume tęsti ir tęsti kituose posėdžiuose mūsų komitete galėsime aptarti kitus klausimus, o dabar reikėtų grįžti prie audito rūmų vaidmens. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Kaldero ir siūlyčiau jums pirmiausia pasisakyti, o po to pakalbėsime. Įvairiais klausimai. Ačiū, gerbiami komiteto nariai, gerbiami uh, E, pranešėjai, aš norėčiau padėkoti kolegiai Ivanovai už tai, kad suorganizavo šitos klausimus, kurie mūsų manimų yra labai svarbus, suteikė man galimybę audito rūmų vardu pristatyti savo poziciją. Šio komiteto iniciatyva suorganizuoti šios klausimus e, minėtomis temomis e, dėl finansinio mechani pagalbos mechanizmų veikimo yra atsakas į ekonominę ir finansinę krizę. Ir audito rūmai sveikina tokią iniciatyvą. Tai puikiai galimybė pasikeisti informaciją apie susijusius klausimus ir taip pat turėti naudos iš įvairaus patyrimo, su kuriuo kolegos supažindina mus šiame posėdėje ir taip pat galimybė išsiaiškinti, kokios problemos kyla ateičiai. Aš nedėčiau kartuoti tų minčių, kurias buvo išsakytos, tačiau, žinoma, neišvengsiu kai kurių pasikartojimų. Svarbu, kad mes visi vienodai suprastumėme situaciją ir kai kurios klausimus. Jau nuo pat pradžių, nuo 2010 metų krizės audito rūmai aiškiai deklaravo, kad ES turi laikytis svarbiausių principų, kai yra naudojamos viešųjų, viešojo biudžeto lėšos. 2010 m. lapkričio mėnesį auditorumai pasiuntė tinkamą laišką e, vadovų tarybos pirmininkui Van Rampoj ir taip pat e, paskelbė daug įvairiausių deklaracijų šiuo klausimu. Ir papildomai 2011 metais Europos e, aukščiausio audito institucija Europos audito rūmai dar kartą kartojo, savo deklaracijose, kad būtina laikytis tų svarbiausių principų, kuriuos norėčiau paminėti. Jie yra trys. Jie yra paprasti. Tai yra skaidrumas, atskaitomumas ir viešas auditas. Skaidrumas reiškia, kad reikia pateikti savalaikę informaciją apie viešųjų uh, fondų lėšų naudojimą. Atskaitomybė reiškia, kad reikia pateikti informaciją apie e, atliktas operacijas ir viešasis auditas reiškia užtikrinti informaciją apie tai, kaip buvo naudojamos viešojo sektoriaus lėšos. Audito rūmai yra pasirengę įnešti savo indėlį užtikrinant šių trijų pagrindinių principų įgyvendinimą. Mūsų manimu, audi, audito rūmų teisės ir įsipareigojimai gali būti suskirstyti į tris pagrindinės kategorijas arba rūšis. Tarptų kategorijų yra bendrų elementų, ir tam tikrų skirtumų. Apie juos kalbėjo e, kolegos. Aš pradėsiu kalbėti apie EFSM ir POP. BOP. Nekartosiu tų minčių, kurias išsakė kolegos. Žinoma, mes vadovavomės ES sutartimis, kurios numato komisijai atsakomybę valdyti šiuos, šios fondus, šias priemonės finansų srautai yra pateikiami į ES biudžetai ir todėl reikia laikytis turto ir atsakomybės nuostatų, pagal kurias reikia pateikti visą informaciją apie ES lėšų panaudojimą. Taigi audito rūmai turi neribotas teises atlikti finansinį auditą, apie operacijas, kurios buvo atliktos per tam tikrus metus. Nuo 2008 metų, kai BOP e, sudarė 50 milijardų ir daugiau, pirmą kartą buvo teikiama pagalba valstybėms e, subalansuoti jų mokėjimo e, biudžetą. Ir dabar jau mes e, vadovaujame savo finansinio audito e, prievolę ir turime teisę atlikti veiklos auditą. Ir mes parengėme atitinkamas ypatingas e, ataskaitas. Vasario mėnesį mes pristatėjome savo programą ir minėjome, kad norime BOP ir EFSM auditą pradėsime artimiausių metų. Kita priemonė, kurią norėčiau aptarti, tai yra FSF ir tai yra paskolos Graikijai priemonė. Šitos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su sutartimis, jos, tos priemonės buvo jo aptartos anksčiau, jos neturi tiesioginio poveikio ES biudžetui. Tai yra praktiniai susitarimai, kurios, kurie apriepia eurozonos valstybės ir kelia grėsmę, žinoma, tik nacionalinėms biudžetams. Europos komisija, Europos centrinis bankas atlika, atlieka svarbiausią vaidmenį valdydamos šitas priemonės nustatomos daidumos sąlygas ir atlikdamos stebėsiną. Europos audito rūmai yra atsakingi pagal ES sutartis atlikti auditą dėl tų lėšų, kurios buvo e, suteiktas iš ES institucijų fondo ir taip pat turi audituoti Europos centrinio banko veiklą. Mes galime atlikti auditą įgyvendinant šitas priemonės tik tai tokio masto, kokiu mastu tos priemonės yra finansuojamos iš ES institucijų biudžeto. Taigi mes turime e, suformuoluoti savo prioritetus, siekdami nustatyti, kokia rizika taikant šitas priemonės tenka ES biudžetui. Ir galiausia ESM. Tai naujausias e, Europos stabilumo mechanizmas. Mes išklausėme, kad šitas e, mechanizmas pakeistas laikinas priemonės FSM ir FSF. Pernait nuo vienos priemonės, buvo jau minėta, yra numatytas e, tam tikras perinamasis laikotarpis. Žinoma, mums svarbu išsiaiškinti, kaip praktiškai bus tai e, įgyvendinama. Apie ESM kalbės mano kolega iš Vokietijos audito rūmų. Bet iš mūsų audito rūmų perspektyvos norėčiau paminėti, kad mes neturime teisės audituoti ESM kaip institucijos. Tai yra vienreikšmiškai aišku. Tačiau man malonu pasakyti, kad, kaip minėjo kolega Anef, mes turime teisę paskirti vieną iš penkių audito valdybos narių ir papildyti tuos ESM atskaitomybės įsipareigojimus pagal sutartį. Aš nekalbėsiu apie valdybos sudėtį, apie tai kalbėsime vėliau, bet to jos sudėtis buvo pristatyta iš esmės. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad panašiai kaip EFS, FSF, ESM atveju Europos komisija vaidins pagrindinį vaidmenį parengdama e, ir vykdydama ekonominio prisitaikymo programas. Reikės atlikti iš ankstinį rizikos vertinimą, dėrėtis dėl e, pagalbos teikimo sąlygų ir taip pat dėl stebėsenos e, procedūrų. Taigi, audito rūmai vaidins svarbu vaidmenį šiame kontekste. Galvodami apie bendrus e, iššūkius, kuriuos atnešė ekonominė ir finansų krizė. Šitie mechanizmai, šitos priemonės yra tik tai dalis mūsų bendro politinio atsakymo. Labai svarbu užtikrinti ES ekonominę valdyseną, turiu omenyje Europinį semestrą, kartu su kitomis audito institucijomis turime stebėti, kaip bus įgyvenamas e, šešių dokumentų paketas ir reikia užtikrinti atitinkamą priežiūrą. Trys priežiūros agentūros turės savo atsakomybę, audito rūmai, rūmams teks didžiausia atsakomybė. Todėl labai svarbus bus statistikos duomenų vaidmuo. Labai svarbu, kad Eurostat pateiktų duomenis, kurie būtų patikimi. Plačiau vertinant ir plačiau kalbant apie audito rūmų teises ir prievolės, reikėtų pasakyti, kad audito rūmai ir institucijos turi pasinaudoti savo unikalią galimybę siekiant užtikrinti e, atskaitomybę, skaidrumą ir siekti, kad būtų įgyveninami ES tikslai. Mes sieksimės vykdyti savo veiklą ne tik tai uh, užtikrindami atsaką į ekonomikos ir uh, E, finansų krizės iššūkius, bet siekdami užtikrinti skaidrumą, pateikiant ir tvirtinant atskaitomybę. Taigi šitie mechanizmai yra daug žadantys, ypač galvojant apie ESM pirmtakus, tai yra ESF, EFSF. ESM turi užtikrinti eurozonos integralumą ir e, siekiant išsaugoti ES valiutų sąjungą. Prieš baigdamas aš norėčiau pasinaudoti progą ir paminėti, kad bendradarbiavimas tarp nacionalinių e, auditų institucijų Europos audito rūmų buvo puikus. Mes puikiai bendradarbiavome ir galėjome parengti bendras pozicijos, kurios bus labai svarbios peržiūrėt ISM e sutartį ir taip pat priimant papildomus šių priemonių veiklos įstatus. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš Vokietijos, kurie ėmėsi vadovaujančio vaidmens. Aš taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą šio komiteto nariams, kuris yra vienas iš vadovaujančių komitetų šioje srityje. O aš e, audito rūmų vardu norėčiau patikinti komiteto narius, kad mes esame įsipareigoję padėti jūsų komitetui siekiant užtikrinti viešojo audito skaidrumą ir kad mes kartu galėtume veiksmingai pasiekti ES politikos tikslų. Much, uh, Ačiū ponui Kaldeira. Be abejo, ne tik už uh, įvadinį žodį dėl priemonių išorės audito, bet taip pat ir už jūsų pasisakymą dėl, trans, dėl skaidraus audito mechanizmų. Ir dabar pereiname nuo Europos e, perspektyvos e, kontrolės priemonių prie nacionalinio požiūrio, prie nacionalinio audito institucijų pozicijų. Ir čia dabar sveikinuosi nuoširdžiai su ponu Horstu Erbu. Jis yra vyresnysis audito direktorius ir federalinio audito rūmų narys, ryšių su nacionalinio parlamento valstybės finansų komitetu palaikymo skyriaus vadovas o pasisakys jis šiandieną federalinio audito rūmų pirmininko profesorius dr. Dieterio Engelso vardu. Taigi sveikiname Jūs, ponė Horstai Erb, atvykus į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbiamas pirmininkė, gerbiama ponė Ivanova, ponios ir ponai. Aš dėkoju Jums už galimybę dalyvauti šios dienos klausime. Noriu perduoti nuoširdžius linkėjimus mūsų pirmininko, profesoriaus e, dr. Dieterio Engelso vardu. Jūsų sustomėjimas parodo, jog išorės audito klausimai susijęs su gelbėjimo paketais taip pat ir jūsų rūmams e, yra aktualūs. Na ir likšalinė diskusija bei komisijos atstovų, taip pat e, valdytojų pasisakymai parodė, kad gelbėjimo priemonės skirtos eurui susijusios ne tik su europiniais e, pinigais ir su komisijos tarybos bei parlamento e, įvairiomis funkcijomis, bet taip pat ir su nacionaliniais e, įsipareigojimais, su nacionalinių valstybių narių su nacionaliniais valstybių narių įsipareigojimais e, teikti garantijas šiems gelbėjimo paketams, o tai be abejo susiję ir su tokiais klausimais, kaip kas atsakingas už tų viešųjų lėšų panaudojimo kontrolę nacionaliniu požiūriu. Europoje taip jau plačiai papritę, jog viešosios e, priemonės yra tikrinamos e, audito rūmų Auditorumai atsiskaito parlamentui už rezultatus aptiktus ir taip pat be abejo informuojama, taip pat yra be abejo vykdoma ir išorės kontrolė, išorės auditas tam, kad būtų pasižiūrėta, kaip yra naudojamas tomis lėšomis ir atitinkama įvairiems standartams. Budž... Vokietijos parlamento metu, dal, parlamento biudžeto komiteto posėdėje dalyvavome praėjusiu metu Liepą ir diskutavome e, šiais klausimais bei konstatavome, kad sutartyje dėje nėra numatytas mandatas nepriklausomai um, kontroliai, nepriklausomam išorės auditui. Sutartis tiesa numato tik vidaus kontrolės komiteto um, įsteigimą, e, taip pat ir kontrolės komitetą, bet nepriklausomas išorės auditas nebuvo numatytas, bent jau iki tol, o tai nesuderinama su tarptautiniais standartais e, galiojančiais aukščiausiosioms audito institucijoms tarptautiniu lygiu. Ypatingai čia reiktų paminėti ISAI 5000 standartą, kuriame numatyta, kad tarptautinės institucijos, kurios yra finansuojamos e, iš viešojo sektoriaus lėšų, privalo būti kontroliuojamos išorė, audito, auditą vykdančių išorės institucijų. Ir jos tikrina ne tik, kaip yra panaudojamos lėšos, bet taip pat ir ar tai daroma veiksmingai. Taigi tas numatyta tarptautiniuose standartuose, kalbant apie tarptautinės institucijas ir jų em, atžvilgių vykdomą išorės auditą. Mes šią informaciją dėl tokios susidariusios spragos pateikėme ir savo finansų ministrui, taip pat apie tai kalbėjome parlamentarams biudžeto komiteto susitikimo metu. Tai buvo priimta domen ir finansų ministro atstovas mūsų paprašė imtis iniciatyvos ir kiek įmanoma daugiau audito institucijų um, pasiekti, bandyti susisiekti su jomis ir taip pat ypač audito rūmams Europos pateikti tinkamus pasiūlymus. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį buvo suorganizuotas sustikimas, kuriame dalyvavo e, Europos audito e, rūmų atstovai ir aukščiausių audito institucijų iš valstybių narių atstovai. Na ir pirmiausiai tikslas to sustikimo buvo pateikti pasiūlymą dėl išorės, vidau, išorės e, audito vykdomo e, pagal sutartį. E, Norėjome pasikalbėti apie tai, kaip tai įsivaizduoja aukščiausiosios audito institucijos, kaip visą tai reikėtų suformuoluoti sutartyje. Ir antras dalykas pasakyti, nes be abejo, e, kad e, pirminis variantas starties jau buvo pasirašytas tuo metu, taigi mes svarstėme, kokius žingsnius būtų galima žengti tam, kad e, atitinkamos nuostatos dar būtų įtrauktos į sutarties projektą. Ir iš esmės buvo sutarta sustikimo metu dėl kai kurių pagrindinių kelių dalykų, e, kurie turėtų būti numatyti SM kūrimo sutartyje. Pirmiausiai, nepriklausomo audito instituto įsteigimas su penkiais nariais. E, tai būtų institutas, kuriame dalyvauja ir Europos e, aukščiausio audito institucijų atstovai tarnyba e, turėtų tikrinti e, taip pat net ir auditorių e, veiklą. Be abejo, taip pat atkreipiamas dėmesys į finansinę riziką, į programų valdymą ESM kontekste ir apie išorės audito rezultatus būtų pranešama valdytojų tarybai ir taip pat nacionaliniams parlamentams. Ir ši iniciatyva E, aukščiausio audito institucijų, kaip jau minėjo ir ponas Kaldera, e, perėjo į atitinkamą iniciatyvą. Spalio mėnesį susitiko vadinamasis kontaktų palaikymo ar ryšio palaikymo komitetas. Buvo susilaukta plačios paramos tam pasiūlymui. Ponas Kaldėra savo laiku kreipėsi į, nacionalinės, į nacionalinius parlamentus, taip pat ir į ES institucijas ir ragino atsižvelgti į šią iniciatyvą. Tiek e, Vokietijos e, federaliniai auditorumai, taip pat ir kitos aukščiausios audito institucijos iš kitų valstybių narių kreipėsi į ES irgi institucijas, norėdamos atkreipti dėmesį į tai, kad e, tokią tvarką numatyti būtinai reikia. Mūsų akimis vertinant iniciatyva buvo sėkminga Dabar jau yra numatytas 30 straipsnis ESM kūrimo sutartyje ir tame 30 straipsnėje iš tikrųjų yra ir užsimenama apie tos pagrindinius dalykus, dėl kurių kadaise buvo nuspręsta to, to sustikimo tarp um, Europos auditorių rūmų atstovų ir aukščiausių nacionalinių audito institucijų atstovų um, metu. Taigi bus toks um, komitetas ar, ar institutas e, audito įsteigtas penki nariai jame bus, bent jau du nariai bus skiriami iš aukščiausių audito institucijų. Džiugu, kad ir audito rūmai turės atitinkamą mandatą. Na ir aš manau, kad tokiu būdu e, bus užtikrinama, kad e, darbas šiame institute vyks veiksmingai. E, svarbu pažymėti, kad asmeniškai bus imamasi kai kurių funkcijų vykdymo, tai yra nacionalinės audito institucijos e, skirs atsakingus narius, kurie būtent patys veiks savo vardu ir neturės veikti pagal jokius nurodymus, taip pat net ir ne pagal aukščiausių savo audito institucijų nurodymus. Jie bus skiriami tiesiog vykdyti atitinkamas funkcijas valytojų tarybos. Ir tos funkcijos yra numatytos startyje bei turi būti užtikrintos e, sąlygos tinkamam šių asmenų darbui šiame forume. Bus atsiskaitoma valdytojų tarybai apie darbo rezultatus ir valdytojų taryba toliau jau mm, taip pat perduos ataskaitas nacionaliniams parlamentams, eurozonos valstybių narių nacionaliniams parlamentams, taip pat ir eurozonos narių aukščiausiams audito institucijoms. Mm. Nėra numatyta aiški tvarka, kaip turėtų būti perduota ta ataskaita, kokiu būdu parlamentui, Europos parlamentui, bet man atrodo šios dienos diskusija parodė, kad tokio pranešimo, tokios ataskaitos tikrai e, tikisi ir Europos parlamentas. Ir nors 30 straipsnis e, sutartyje numatytas tikrai yra lemiamas žingsnis įtvirtinantis pagrindinius principus, vis dėlto darumai mano, kad dar yra erdvės e, veikti toliau ir mes e, šiais metais dar kartą susitikome Bonoje bei pateikėme pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų patikslinti 30 straipsnį bei kaip dar būtų galima spręsti kai kurios likusius neišspręstus klausimus įstatuose ar dėl įstatų. Ir Įstatų klausimą mes siūlėme įtvirtinti narių kadencijos laiką. Mūsų pasiūlymas būtų treji metai. Nariai skiriami at personam trejų metų laikotarpiui į šias pareigas. Be abejo, turėtų būti išvengiama interesų konflikto. Taip pat esame pasisakę dėl to, kaip turėtų atrodyti rotacijos principo taikymas tiems dviems nariams, kurie paskiriami iš e, nacionalinio audito institucijų. Ir taip pat galvojame, jog e, turėtų būti vykdomas ir veiklos auditas bei rizikos valdybo, valdymo įvertinimas. E, kalbame taip pat konkrečiau apie šiuos dalykus. Ir be to, rekomendacijoje mūsų parengtoje taip pat yra užsimenama ir apie techninio pobūdžio detalės, pavyzdžiui, apie tai, kad e, galima būtų pasitelkti ir ekspertus dirbant pagalbą. Yra atitinkama tvarka numatanti, kad e, ESM valytojų taryba šią veiklą remia Ir dar užsimenama ten mūsų rekomendacija apie sąnaudų klausimą, išlaidų padengimo klausimą susijusi su būtent ekspertų pasitelkimu. Visa tai turėtų būti įtvirtinta įstatuose. Jie šiuo metu yra rengiami. Pasiūlymai mūsų jau yra perduoti atitinkamiems forumams, dirbantiems su įstatais, su įstatų projektu. Ir tikimės, kad atsispindės mūsų iniciatyvos tame tekste. Ir dabar norėčiau padėkoti Jums visiems. Ačiū uždėmesį, mielai atsakysiu į klausimus. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Erb, für Ihren Input. Ačiū, ponė Erb, už Jūsų pristatymą ir dabar skubu perduoti žodį ponu Jan Vandenbaus iš Niderlandų audito rūmų, kuris kalbės pirmininko pavaduotojo Keis Hendrik vardu. Mr. Van den Bos, welcome to our committee. Pone Van den Bos. Sveiki, ponia Vanderbost, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Laukiame jūsų pranešimų ir nuomonės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, tikrai gyvename neramių metų, Ne tik pirmininkas, bet ir dar vienas mūsų kolega susirgo ir negalėjo šiandien atvykti. He would have loved to address uh, this meeting personally, uh, this hearing, uh, but... Taip pat atsistatydino mūsų šalies vyriausybė. Taigi laikai neramus ir dabar turiu pristatyti jums šį pranešimą aukščiausios Niderlandų audito rūmų vardu. Aukščiausios šalies audito institucijos yra atsakingos už skaidrumo ir atskaitomybės įgyvendinamą valstybėse. Europos aukščiausių audito institucijų komiteto parengtame dokumente matomas aiškiai išreikštas susirūpinimas. Europos stabilumo mechanizmas ir kiti finansiniai mechanizmai buvo sukurti ir jais jie turi dar nematyto dydžio finansinius išteklius gautus iš eurozonos valstybių narių. Todėl reikia skaidraus ataskaitų teikimo skaidrių veiksmų ir skaidraus fondų įgyvendinimo. Niderlandų auditorumų nuomonė nepakankamai atsižvelgiama į šiuos pagrindinius principus. Reikėtų juos dabartinėme naujame mechanizme sustiprinti aukščiausios audito institucijos mano, kad reikia atsižvelgti į svarbiausius tris pagrindinius dalykus. Visų pirma, reikia pakankamai skaidrumo, kuris turėtų būti, turėtų įgauti laiku ir visos informacijos pateikimo formą. Antras svarbus dalykas - tinkama atskaitomybė. Visuomenė turi žinoti apie vykdomas operacijas Taip pat sprendimus priimantis asmenys turi nešti atitinkamą atsakomybę. Ir galiausiai tinkamas išorinis auditas. Reikia užtikrinti, kad viešieji fondai yra naudojami tinkamai, atsižvelgiama į galimą riziką ir kad fondų naudojimas yra skaidrus ir atskaitomas. 17 valstybių narių, Europos, Eurozonos valstybių narių pasirašė ESM tarp vyriausybinę sutartį ir ESM nepatenka į ES sutarčių e, reglamentuojamą sritį. Buvo atsižvelgiama į dabar veikiančių tarptautinių finansinių organizacijų veiklą. Buvo žiūrima į TVF, Europos investicinį banką, Pasaulio banką ir kitas institucijas. Taigi SM nepatenka į ES institucinę santvarką, nors ir buvo pakeista ES veikimo sutartis dėl būtent dėl SM mechanizmo. 136 straipsnis buvo pakeistas. Ir Niderlandų taryb, valstybės tarybos nuomonė tai buvo padaryta tyčia. Europos komisijos, parlamento ir audito rūmų vaidmuo yra pakankamai ribotas. Neužtenka teisinės atsakomybės ir ji nebuvo konkrečiai įvardinta sutartyje. Europos komisija vaidmins svarbu vaidmenį, tai vadinta 13 straipsnėje. Jie analizuos galimą riziką, finansinį eurozono stabilumą, e, nustatys konkrečias sąlygas parama gaunančioms valstybėms, taip pat stebės, kaip yra įgyvendinamos praktiškai tos numatytos sąlygos, numatys nuostatas demokratiniai kontroliai, bei, bet mūsų nuomonė trūksta Europos ESM sutartyje Europos komisijos įgaliojimų įgyve, įtvirtinimo. Tik preambulėje tai yra minima. 121 ir 136 Europos Sąjungos sutarties straipsniuose minimas komisijos ir tarybos vaidmuo, bet kas bus atsakingas už komisijos veiklos tikrinimą. Valdytojų direktorių valdyba, auditorių taryba pagal 30 straipsnį bus galima patikrinti tik SM sąskaitas ir vykdomą apskaitą. Auditorių valdyba gali vykdyti nepriklausomus auditus ir turės prieigą prie visų SM dokumentų. Pagal Niderlandų vyriausybės nuomonę, tai yra tik pagrindinės nuostatos ir jas tikrai reikėtų įtvirtinti ir labiau sustiprinti dabar svarstumose įstatuose. Parlamentas nori, kad būtų vykdomas išsamus išorinis auditas ir kad būtų visiškas skaidrumas ir visiškas atskaitomumas ESM fondo. Dabar auditorių valdyba gali reguliariai įgyvendinti, norėtumėme, kad būtų galima įgyvendinti atitikties, veiklos ir rizikos valdymo įvertinimą. Mes akivaizdžiai pateikėme šias savo pasiūlymus kartu su kitomis aukščiausiamis audito institucijomis kitose šalyse. Jeigu tai nebus padaryta, vienintelis įmanomas esam auditas bus e, tas auditas, kurį gyvendins Europos audito rūmai pagal 121 ir 136 straipsnius. Aukščiausios valstybių narių audito institucijos neturi jokių įgaliojimų vykdyti auditus. Jos gali vykdyti auditus tik savo valstybėse narėse. Taigi, reikia daryti daugiau ir mes tą ir darome ir skelbiame savo veiksmus internetinėje svetainėje. Ten mes reaguojame į šios ryties pokyčius ir kviečiame suteikti kuo daugiau skaidrumo nacionaliniams parlamentams ir pateikti kuo daugiau informacijos visuomeniai. Europos auditų rūmai gauna naują užduotį tikrinti ESM ir tokie auditai bus įgyvendinami ne tik ESM ribose. Taigi negalime sakyti, kad ir užtikrinti, kad bus tikrai gyvenimas išsamus SM auditas. Dabar pakalbėkime apie kitus du dalykus - skaidrumą ir atskaitomybę. Buvo stengiamasi sustiprinti SM valdyseną, tačiau yra labai silpni įgaliojimai dėl skaidrumo ir atskaitomybės. pagal ESM steigimo sutartį bus pateikiama kasmet ataskaita, pagal kurioje bus įvardinti visi įsipareigojimai, atlikti, atliktos finansinės operacijos. Taip pat bus pateikta ataskaita kas ketvirtį pagal 27 straipsnį. Kasmetinė ataskaita auditorių valdyba pateiks valdytojų tarybai. Taip pat šis ataskaita bus pasteikta nacionaliniams parlamentams, aukščiausiams audito institucijoms ir Europos auditų rūmams. Niderlandų audito rūmai mano, kad beveik niekas nebus viešai visiems paskelbta ir tai mus neramina. Taigi kaip įmanoma tikėtis Europos piliečių paramos, kai mes nesuteikiame informacijos tiems Europos piliečiams? Mes norėtumėme, kad visa informacija ir auditų rezultatai būtų paskelbti internete. Niderlandų valstybės taryba pabrėžia, kad ESM institutai negali būti patraukti atsakomybėm pagal ES teisę. Taip pat Europos parlamentas, Europos audito rūmai ir Europos teisingumo teismas neturi jokių rimtų svarių įgaliojimų. Demokratinė kontrolė yra labai ribota, nes finansų ministrai gali būti patraukti atsakomybėm nacionalinių parlamentų. Tačiau tokios atsakomybės visam esam mechanizmui nėra. Niderlandų valstybės taryba mato čia didžiulę problemą. Mū tarybos nuomonė negalima kalbėti apie galutinį šio tokio proceso rezultatą. Tai turėtų būti tik pereinamasis, kaip pereinamoji priemonė. Tačiau Niderlandų vyriausybė nes su tuo nesutinka. Ji mano, kad ESM sąranga yra tokia pat panašiai į, pavyzdžiui, TVF. Ir pasak Niderlandų vyriausybės, aukščiausių audito institucijų įtraukimas, Europos audito rūmų įtraukimas užtikrina pakankamą demokratinę e SM kontrolę. Niderlandų auditorumams suteikiama daug svertų Niderlanduose. Tačiau mes pritarėme Niderlandų valstybės tarybos nuomoniai. Mes esame susirūpinę dėl skaidrumo ir atskaitomybės tokos. Taigi mūsų nuomonė kyla rimta grėsmė negauti visuomenės paramos ESM veiklai. Galiausiai taip pat norėjau atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. Mums taip pat trūksta aiškumo, skaidrumo ir atskaitomybės dėl to, kaip lėšos bus panaudojamos valstybėse narėse. Per 17 metų Europos auditorumai nesugebėjo pateikti konkrečios informacijos, kaip yra leidžiamas ES fondų lėšos. Reikia pasakyti, kur yra didžiausios problemos ir kaip jas reikėtų išspręsti. Niderlandų vyriausybė prieš keletą metų nusprendė paskelbti deklaraciją. Ir mes norime, kad būtų pateikta nepriklausoma nuomonė, jau šeštą kartą tą darome. Tik Danija, Švedija ir Junktinė karalystė taip pat yra ėmusios tokių priemonių. Jei ir toliau Europos komisija, taryba ir parlamentas svarstys nebus suteikta pakankamai galiojimų šioms institucijoms, problema išlieka. Dar blogiau. Taryba nenori viešai paskelbti jokių ir atsakomybėn patraukti jokių institucijų ir, ir narių. Taigi, jeigu galiausiai pritarsime tokiam naujam mechanizmai mūsų pirmininko pavaduotojo nuomonę, mes atsuksime laikrodį atgal ir vėl atsidursime situacijoje, kai trūksta skaidrumo, atskaitomybės ir tai gali sąlygoti netikėtą griūtį. Mes manome, kad artimiausiais metais didžiausias iššūkis bus tam, kad reikia sukurti stiprią valdyseną ir stabilius instrumentus, kuriais būtų galima įgyvendyti ES biudžetą. Geriausias būdas būtų koordinuoti veiksmus dviem lygiais - ES lygių ir valstybių narių lygių. Tik koordinuodami veiksmus ir užtikrindami atskaitomybę bei kontrolę ES lygių, tik tuomet mes galėsime visiškai užtikrinti tvirtą ryšį su ES piliečiais. ESM dabar yra dar pirminėje įkūrimo fazėje ir biudžeto įgyvendinimui reikės daugiau pokyčių. Ir čia ES turi vaidminti svarbu vaidmenį. Jeigu turite kokių klausimų dėl šio mano pranešimo, mes juos perdosime savo vadovybei ir jūsų klausimus atsakysime raštu. Thank you very much. Ačiū kolegai Vandabus. Dabar aišku, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Klausimas, kurį suformulavo mūsų komitetas šių klausimų metu. Dėkoju audito rūmų atstovams už galimybę pasikeisti nuomonę. Dabar norėčiau suteikti galimybę paklausti, išsakyti savo mintis, o po to suteiksiu galimybę kolegiai Ivanova apibendrinti diskusiją. Aš iš tikrųjų manau, kad Tas klausimas labai svarbu ir labai svarbu jį aptarti šiame komitete. Aš norėčiau padėkoti audito įstaigoms, Europos audito rūmams, kurie sutiko aptarti šį klausimą mūsų komitete. Tai e, reta proga leidžianti aptarti įvairius klausimus, abejones kurias paminėjo kolega iš Niderlandų. Aš norėčiau paklausti kolegos Kaldera ir Nacionalinio audito instituto atstovų. Štai ko. Jūs sakėte, kad ESM negali būti audituojama kaip institucija, kaip ES institucija. Todėl norėčiau paklausti dėl valdysenos paketo, kurį priėmėme praėjusiais metais tuo atveju, jeigu yra uh, numatyta galimybė susigražinti uh, lėšas pagal šešių dokumentų paketą, susigražinti lėšas į ESM. Norėčiau paklausti, kokį vaidmenį galėtų vaidinti audito rūmai siekiant um, užtikrinti pajamų ISM skaidrumą. Taip pat kaip 2012 metais bus tikrinama, ar bus tinkamai naudojama e, biudžeto deficitui išlyginti skilt, skirta priemonė. Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs matote savo vaidmenį ateityje naudojant ESM. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt 32 straipsnio 8 dalį. Ten, kur kalbama, jeigu reikia imtis veiklos pagal šią sutartį, visas e, turtas ir e, biudžeto lėšos neturės paklusti bet kokiai išorės kontroliai. Aš norėčiau paklausti, ką reiškia šita nuostata, žvelgdama įvairiausius tarptautinio audito standartų dokumentus, Limos deklaraciją. Ten yra kalbama apie tai, kad bet kokios uh, viešojo sektoriaus lėšos, jų panaudojimas gali būti audituojamos e, išorės auditorių, todėl labai sunku suprasti 32 straipsnio 8 dalį. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte ją. I... Ačiū prieš suteikdamas galimybę atsakyti kolegoms. Norėčiau padėkoti Marko Būti už tai, kad aktyviai dalyvavo šiuose klausimuose. Jis dabar turi išvykti į kitą posėdį. Dėkoju, kad atvykote ir tikiuosi, kad artimiausių metų susitiksime komitete dar kartą. Pirmas klausimas buvo skirtas pirmininkui Kalderai. Pateikite savo atsakymą. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už klausimus, kolegė Ivanovai. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. 2012 m. audito rūmų programoje yra numatytas auditas e, įvertinti FSM veiklą. 2008 metais jau buvo priimti atitinkami e, principai, pagal kuriuos galima vykdyti auditą, e, tikrinant skolinimuosi operacijų įgyvendinimą. Dėl EFSM 2011 metais pagal šią priemonę buvo paskirta pirmoji parama, reikės e, sulaukti galutinių ataskaitų, tikimėsi, kad jos bus patiktos laiku, mes atliksime auditą ir mes pateiksime savo vertinimą metinėje ataskaitoje. Man... Any, uh, uh, Dėl konkretaus e, darbo ateityje, mūsų veiklos ateityje. Mes žinoma stebėsime, e, kokie bus prioritetiniai klausimai 2012 metų programoje mes numatėme jau atitinkamus prioritetus, galbūt e, tie prioritetai galėtų būti patikslinti, tačiau reikėtų pasakyti, kad FSM E, garantinis laikotarpis e, bus e, pratestas ir žinoma, mes tikrinsime, kokį vaidmenį atliko komisija ir taip pat tikrinsime, ar valstybės laikėsi savo ketinimų protokolo. Dėl Europos stabilumo mechanizmo audito reikėtų pasakyti, kad Europos audito rūmai kaip europinė institucija neturi įgaliojimų atlikti ESM audito. Kodėl? Todėl, kad, kad tangi tai yra tarp vyriausybinė organizacija įsteigta už ES ribų. Ir aš aiškiai sakiau savo pasisakymo metu, kad kadangi ES institucijos vaidina svarbų vaidmenį e, skirstant pagalbą per ESM, e, Europos komisija, taip pat Europos komisijos įgaliojimų Europos centrinis bankas teiks pagalbą, todėl galime pastebėti tam tikrus netiesioginius elementus, kurie reikštų, leistų Europos audito rūmums taip pat domėtis šios priemonės finansinėmis operacijomis. Visų pirma, mes turėsime susipažinti su uh, ES uh, uh, sąskaitomis Visų pirma, reikėtų turėti omenyje, kad ESM vadovausis, naudosis savo ištekliais ir ESM turės užtikrinti, kad sąskaitos būtų patikrintos išorės auditorių. Aš nenorėčiau pasakyti, kad čia šita sąsaja su ES e, e, biudžetu atveria visas duris netinkamai naudoti lėšas. Tačiau reikėtų ESM sakyti, kad išorės auditoriai vertinami ESM veiklą turės atlikti savo prievolės. Kitas klausimas buvo skirtas kolegai Erba. Ačiū už klausimą, kuris buvo skirtas tiesiog man. 32 straipsnėje mes nematome, kad kaip nors yra pakeičiamas valdybos audito įgaliojimas. Tai yra tarptautinė institucija, kuri veikia primančioje valstybėje ir 30-ame straipsnėje, bent jau mums, Vokietijai yra aišku, kad valdyba turi teisę gauti informaciją apie dokumentaciją, kuri yra reikalinga nepriklausomiems auditoriams. Tai yra labai plati plataus pobūdžio prieigos teisė, teisė reikalauti įvairiausio pobūdžio dokumentacijos ir yra aiškiai suformuluota, kaip e, nepriklausomi ekspertai turėtų gauti tą išsame informaciją. Taigi aš dabar suteiksiu trum, žodį galimybę trumpai padiskutuoti kolegoms Zandegat. Ačiū. Norėčiau paklausti kolegos Kalderos. Mes aiškiai išgirdome iš Niderlandų atstovų Vandebos, iš Niderlandų audito rūmų atstovų, kad kad nacionalinių audito rūmų nuostatos neleidžia vykdyti audito nacionalinės, tarptautinėse organizacijose. Ar jūs taip pat manote, kad nacionalinėms audito rūmams yra sudėtinga, bus sudėtinga vykdyti ESM auditą? ESM kaip tarptautinės organizacijos. Ar Vokietijos ir Niderlandų audito rūmų nuostatos nesiskiria? Man susidaro įspūdis, kad jūs pateikite skirtingus vertinimus. Galbūt tai susijęs su jūsų kaip asmenybių požiūriais, bet apskritai norėčiau paklausti, ar nėra skirtumo iš esmės, skirtumo, kuris išryškėjo jūsų atstovaujimų audito rūmų pozicijose. Dėl auditų to rūmų, nacionalinio audito rūmų e, vaidmens ESM ir taip pat norėčiau paklausti, kas buvo susitarta auditorių, nacionalinių auditorių susitikimo metu. Dėkoju kolega Zondegard, kas... Kolega... Uh, Rubich. Mums labai svarbu pagalvoti apie ateities konkretesnius planus. Iki 2020 e, metų, pavyzdžiui, galbūt reikėtų audito rūmams numatyti tam tikrą grafiką, lentelę, pagal kurią atsispindėtų situacija EFSF, EFSM ir SM, kokie kreditai, kiek kreditų yra gaunama, kokios yra garantijos ir kaip, kokios yra uh, administravimo išlaidos. Taigi artimiausiais metais būtų labai svarbu patikrinti šiame komitete, ar buvo laikomasi tam tikrų uh, skaičių, duomenų, sumų ir taip toliau. Ir kitas dalykas - dėrybos dėl finansinės perspektyvos iki 2020 metų klausiu, kas atsitiktų, jeigu Europos parlamentas tų 60 milijardų eurų, kurie turėtų būti numatyti finansinėje perspektyvoje, nesutiktų paskirti, numatyti jų finansinėje programoje. Todėl norėčiau paklausti kolegos iš Vokietijos auditorumų, kaip tai atsispindėtų nacionaliniam biudžetui. Kaip šita suma konkrečiai atsispindėtų Vokietijos nacionalinėme biudžete, taigi iki 2020 metų, kaip konkrečiai atrodo situacija. Dėkoju kolegai Rubich, dabar kolega. Di norėčiau pakalbėti apie techninės kontrolės e, aspektus. 30 straipsnėje pasakyta, kad šitas auditorių komitetas susidės iš 5 plus 3 narių, tai yra 5 nariai plus 3 ar bus 5 nariai iš viso, bet tai bus 3 plus 2 ir vienas e, auditorumo atstovas. Ar jisai įskaičiuojamas į tų penkių narių skaičių ar ne? Valstybių ir vyriausybių vadovai pagyrė e, Europos audito rūmus, nacionalinių parlamentų atstovai taip pat sakė, kad buvo sureaguota labai veiksmingai greitai, tačiau mes vis dėlto nežinome, kokius įgaliojimus gaus šitas auditorių komitetas, koks bus to komiteto veiklos biudžetas, kokie uždaviniai pagal 29 straipsnį mane stebina, kad išorės auditorių E, buvimas šiame komitete tiesiog yra neplanuojamas. Mano manimu būtų savaime suprantama, jeigu nepriklausomi auditoriai taip pat galėtų išsakyti savo nuomonę. buvo pasakyta, kad bus vadovavomis nepriklausomai pas, auditorių paslaugomis, tačiau nebus galima lankytis valstybėse narėse. Kita vertus, labai apgailestautina, kad nėra bankų e, reglamento. Vous avez, je vous en félicite, demandé à ce que vous ayez votre. Taigi komisija turėtų įvertinti galimą riziką ir todėl labai sudėtinga e, e, atlikti tą bankų priežas e, misiją ir kartu pasitelkti išorės auditorius. Taigi labai svarbu, kad uh, auditai būtų skaidrus, bet kita vertus labai svarbu politiškai įvertinti šitą priemonės veiklą, kadangi mes čia kalbame apie politiškai labai svarbų aspektą. Norėčiau paklausti, ar kaip nors šitos biudžetų panaudojimo ataskaitos bus tvirtinamas parlamente ar ne valstybių ir vyriausybių vadovai nenorėtų, kad parlamentas tvirtintų šitų lėšų panaudojimą. Aš manyčiau, kad tai yra didžiulė klaida. Aš pasisakau prieš tas diskusijas dėl galimo o, tarp vyriausybinio požiūrio ir europinio bendrijos modelio demokratinėje visuomenėje, kai mes kalbame apie viešojo sektoriaus lėšas, tai labai svarbu, kad išorės auditoriai turėtų atlikti auditą, tačiau reikalingas ir politinis vertinimas demokratinėje visuomenėje. Čia mes kalbame apie 17 valstybių ir pagal šį susitarimą nenumatyta jokia parlamentinė demokratija arba parlamentinė demokratija besirimantis uh, e, e, tikrinimas. Labai svarbu, kad tų 17 valstybių parlamentai būtų įtraukti į šį procesą. Kaip tai užtikrinti? kadangi mes turime pasitikėti ir savo valiuta, ir taip pat stabilumo mechanizmais. Dėkoju kolegoms, iš tikrųjų tai sumos, kurios bus penkis kartus didesnės už ES biudžetą. Todėl, žinoma, teisėtai iškyla kontrolės klausimas. Klausimas, kas kontroliuos, kaip naušojamos, naudojamos lėšos ir taip pat iškyla klausimą, kad mes kaip įtraukti nacionalinius parlamentus, todėl norėčiau kolegoms pateikti būtent tą klausimą, kaip bus užtikrinama nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento vykdoma kontrolė. Aš pritariu kolegai Odį, kuris pateikė šiuos klausimus, papildomai juos uh, suformulavau, tačiau dabar norėčiau suteikti dar žodį Janui Muldė. Aš neprašiau iš anksto žodžių, tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad pritariu kolegos Audy nuomoniai, kadangi mes patekome į tarp vyriausybinių sustarimų teritoriją ir parlamentas neturės teisės vykdyti priežiūros arba kontrolės. Mano manimu, kiekvienas e, normalus parlamentas turėtų turėti tokią teisę, o dabar mes tiesiog einame labai rizikingą kryptimį ir aš pritariu be išlygų kolegai Audy. Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms iš nacionalinių auditų rūmų, o po to Europos audito rūmų atstovui. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū už pateiktus klausimus. Pradėsiu ir pradėsiu kaip tik nuo pirmojo klausimo. Buvo klausima, ar skirtingai galbūt vertinama, vertinamas išorės auditas e, Vokietijoje ir Niderlanduose. Tam kontekste noriu pabrėžti, kad tai, ką pristačiau tą informaciją, mano įvadinės pastabos, yra reakcija į tai, ką, dėl ko sutarė praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Bonoje Europos audito rūmų atstovai ir aukščiausių audito institucijų atstovai. Taip pat ir kovo mėnesį dėl techninių sumetimų vėl vyko sustikimas e, Bonoje ir tiek kolegos iš Niderlandų, tiek ir iš kitų valstybių narių dalyvavo O e, sustikimo metu priimtas, e, priimtos atitinkamos rekomendacijos buvo bendru sutarimu. Taigi tai yra bendromis jėgomis rasti pasiūlymai, idėjos, kaip būtų galima viską įtvirtinti įstatose ir taip pat ESM e kūrimo sutartyje. Be abejo, yra ir kai kurių sankirtų. E, pavyzdžiui, praėjusiu, praėjusį kovą Bonoje labai intensyviai diskutuota buvo dėl to, kiek būtų galima vertinti būtent e, veiklos auditą ir kreipti dėmesį į programos valdymo ir kitus dalykus. Tada buvo prieita išvada, kad ir tokius veiksmus būtų galima vykdyti, tos programų patikrinimus, bet kiek tie patikrinimai, tie auditai galėtų išeiti už e, valdytojų tarybos numatytų įgaliojimų ar mandato, kiek tai galėtų išplaukti galbūt iš suteikto mandato, tai toji finansinė kontrolė SM yra dar ne iki galo aišku. Ne, nesutarėme galutinai dėl to kovo mėnesį ir tikrai čia yra ir be išsiskiriančių nuomonių. Manyčiau, kad e, kolega iš Niderlandų taip pat matyt e, panašiai pasisakytų ir, ir, ir pasisakys. Taip pat dar norėčiau pabrėžti ir pripažinti tai, man atrodo, gali didžiuotis tuo aukščiausios audito institucijos, jog uh, žvelgiant bent jau iš Vokietijos pozicijų, dėl tų elementariausių klausimų jau sutarama, kad vyks išorės e, finansų auditas e, ir kad bus laikomasi visų reikalavimų pagal tartutinius standartus, pagal ISAI 5000, būtent kaip ir paprastai yra su tartutinėmis finansų institucijomis. Dėl to poreikio įgyvendinimo, kas tuo užsims ar parlamentas, ar ar ne. E, negaliu aišku tą klausimą atsakyti, žvelgiant iš nacionalinės perspektyvos, yra taip, kad e, federaliniai audito rūmai turi galimybę tikrinti finansų ministerijos e, veiksmus, taip pat ir tarptautinio lygio veiksmus, bet Taip pat Vokietijos akimis žiūrint, čia jau yra ribojamasi su politinio pobūdžio sprendimais ir į tą reikia atsižvelgti, svarstant klausimą dėl kontrolės įgaliojimų suteikimo. Nes mūsų manimo pirmiausia reikia į tai atsižvelgti, o kita vertus manome, kad būtent taip ir turėtų būti ir, ir tą, reikia, tą principą reikia tiesiog gerbti ir jo paisyti. Koks poveikis Vokietijos biudžetui? Šiuo metu nemažai yra E, svarstoma įstatymų paketų įvairių parlamente ir be kita ko taip pat yra kalbama apie įstatymą dėl taisomojo biudžeto projekto, dėl papildomų lėšų biudžete, nes tų lėšų prireikė būtent dėl to, kad reikia iš anksto jau kai kurias įmokas padaryti susijusias su ESM, iki metų vidurio tą reikia padaryti. E, mūsų biudžetas yra planuojamas dabar iki 2015 metų jau ir jau yra atsižvelgiama į tuos išankstinius mokėjimus. Vidurio laikotarpio finansų planavimas, aišku, yra labiau informacinio pobūdžio, nėra nieko privalomai daroma, tiesiog teikiama informacija, bet jeigu yra kalbama apie mokėjimus iš einamo biudžeto ir taip pat iš kito biudžeto, artimiausia 27 mm, procentus tų 80 milijardų mokėjimų būtent turės padaryti Vokietija, tai aišku turi atsispindėti jau um, einamų metų biudžete tam taisomajame ir taip pat kitų metų biudžetų projektuose. Toliau dar dėl to, kas reikalaujama ir kas susiję su valdytojų taryba, su fiskaliniu paktu, yra konstitucijoje jau įtvirtintas e, atitinkamas apribojimas dėl skolos. E, nuo 2020 metų tai galios 0,35 procento yra numatytas rodiklis ir tikrai dar nėra išspręstas klausimas dėl to, kaip tą skolos lygio kriterijų suvaldyti, nes e, visos šalies skolos siekia daugiau negu 80 procentų BVP, taigi per fiskalinį paktą nuo 2013 metų, taip pat paskui jau nuo 2015 metų turėsime sumažinti skolos rodiklį nuo 80 procentų iki mažiau 60 procentų. Kaip tą padaryti, kol kas dar yra tariamas tarpusavyje parlamente, taip pat žemės dėl to diskutuoja, bet konkrečių dar pasiūlymų nėra pateikta. Dėl trijų ir penkių narių įtraukiamų į valdybą, toks buvo regis klausimas, reiktų atsakyti tą klausimą taip tie trys paminėti nariai yra penkių narių sudėtyje. Tai yra penki skiriami, iš jų trys iš auditorumų, e, vienas iš e, Europos auditorumų ir du rotacijos principus skiriami iš aukščiausių nacionalinių audito institucijų. Ir čia numatytas apsikeitimas e, nariais, pirmiausiai E, reikia galvoti apie tuos, kurie nemažą dalį ESM mm, e įneša ir taip pat e, dar tas valstybės narės, kurios prisideda prie jo mažiau. Dar liko klausimas, kurį taip pat ir pirmininkas uždavė. Aš bandžiau iš tikrųjų kalbėdamas jau iš dalies į tai atsakyti, kas kontroliuos, prižiūrės sprendimų prieimimą nacionaliniu lygiu. Mūsų manimų, federalinių auditorumų uh, E, manimų e, yra taip, kad e, bent jau mūsų atveju parlamentai labai smarkiai traukiami į šios procesus, į biudžeto didinimo procesus ir didinant lėšas EFSF buvo taip pat ir įstatymas atitinkamas numatytas e, įtvirtinantis aiškiai parlamento teisės. Sprendimai, kurių nereikia priimti itin skubiai, dėl gelbėjimo priemonių turi būti svarstomi parlamento taip pat. Ir parlamentas turi teisę pasisakyti tuo klausimu ir dalyvauti procese. Dar kartą buvo patvirtinta tai ir nacionaliniam parlamente visai neseniai ir dėl to manytume, kad tikrai reikia numatyti pakankamą parlamento įtraukimą į šios procesus, jeigu tik uh, laikas tą leidžia. Jeigu nėra kokio nors apribojimų, nereikia skubiai priimti sprendimo. Tai tiek. Ačiū ponė Erb. Dabar ponė Fandenbos. Uh, much, just... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti klausimus dėl skirtingo požiūrio, kuris išiškėjo galbūt mano ir kolegos iš Vokietijos pasisakymė. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs suprasi, suvoksite šitą mums pateiktą klausimą. Reikėtų plačiau pažvelgti į, Vokie, į Niderlandų perspektyvą. Žinoma, mes kaip ir kolegos iš Vokietijoje esame patenkinti naujausiais įvykiais ir sprendimais Ypač tai, kad e, kartu su audito rūmo atstovais pavyko aptarti svarbiausius aspektus, diskusijos vyksta labai sėkmingai. Kolegos Vokietijos labai aiškiai suformulavo šią nuomonę savo pasisakymę, o mes kiek kitaip įvertinome šitą e, susitikimo esmę, mums labai svarbu, kad nepriklausomos institucijos galėtų vertinti mūsų veiklą ir kad būtų užtikrinama daugiau skaidrumo ir kad būtų užtikrinamas labai aukšto lygio e, e, auditavimas. Ir žinoma, reikia atsižvelgti į tai, kaip šitos visos nuostatos yra įgyvendinamos, todėl galbūt mūsų pasisakymė nuskambėjo daugiau kritikos, bet kaip ir kolegos iš, Vokiet, kolegos iš Vokietijos mes manome, kad buvo daug nuveikta ir kad bus užtikrintama tas tinkamas ESM e auditas. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai ir atsakysiu labai konkrečiai į klausimą. kurį pateikė kolega Zondegard. Europos auditų rūmai turi labai aiškius įgaliojimus vykdyti ES institucijų auditą, o ne tarptautinių organizacijų auditą. Taigi čia yra tam tikra spraga vykdant auditą ir užtikrinant e, atskaitomybę. Turint omenyje, kad ES prisima naujus įsipareigojimus ir turint omenyje įsipareigojimus Europos, Europos, Eurozonos valstybių kontekste. Reikėtų ieškoti tinkamiausio priimtino atsakymo, kad būtų už papildyta ta išorės audito įgyvendinimo spraga, kuri susidaro kai, po to, kai yra steig, įsteigta, įsteigta ESM. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą, o jis reiškia, kad reikia pateikti informaciją nacionaliniams parlamentams ir ne tik Europos parlamentas taip pat turėtų siekti didesnio, intensyvesnio bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais, lygiai taip pat kaip tai daro Europos audito rūmai. Atsakydamas kolegai Rubik, norėčiau pasakyti, kad audito rūmai yra pasirengę pateikti informaciją apie šitų finansinių priemonių naudojimą Mes esame numatę pateikti labai išsames ataskaitas. Lygiai taip pat, kaip mes pateikėme savo nuomonę 2010 metais apie riziką, su kuria gali susidurti ES. Taip mes elgsimės ir ateityje ir taip pat pateiksime e, finansinių priemonių lėšų naudojimo apžvalgą. Taigi, tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie yra susiję nuo konkrečios priemonės naudojimo intensyvumo. 60 milijardų e, eurų yra numatyta šiai priemoniai ir todėl reikėtų atitinkamai vertinti tų lėšų panaudojimą. Dėkoju pirmininkui Kaldera. Prieš suteikdama žodį kolegiai Ivanovai apibendrinti šią diskusiją ir pateikti informaciją, kaip bus elgiamasi ateityje. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti šio klausimo dalyviams už jūsų pastabas, kurios pagrind, buvo pagrindas labai išsamei diskusijai. Dėkoju kolegoms iš PricewaterhouseCoopers, taip pat kolegai Būti, kuris išėjo, taip pat norėčiau padėkoti ir nacionalinių auditorumų atstovams ir taip pat norėčiau padėkoti Jums, prezidentė Kaldera. Mums susidarė įspūdis, kad jūs tikrai labai intensyviai domitės šiais kontrolės ir atskaitomybės klausimais. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad man atrodo, jog reikalingi bus ateityje politiniai sprendimai siekiant išspręsti dar neišspręstus klausimus, Tuo labiau, kad čia kalbama apie didelės mokesčių mokėtojų patikėtas sumas. Jūs minėjote, kad reikės e, užpildyti tą spragą e, viešųjų lėšų audito procedūrose. Ir kolegė Ivanovai norėčiau taip pat padėkoti už tai, kad ji E, sutiko būti pranešėję šiuo klausimu ir inicijavo šiuos klausimus. Būtent jai ir suteikiu e, galimybę pristatyti savo apibendinančias mintis, o dar kartą norėčiau padėkoti ekspertams ir suteikiu žodį kolegė Ivanovai. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje intensyvioje ir labai įdomioje diskusijoje, taip pat dėkoju visiems kalbėjusiems. Buvo daug iškelta klausimų, pavyzdžiui, kaip reikėtų pasinaudoti tais fondais EFSF, EFSM ir ESM, kas pasikeis su naujuoju mechanizmu kaip bus pakeisti šitie du laikinieji instrumentai. Taip pat buvo klausima apie parlamento teisę gauti informaciją dėl ESM veiklos. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl kaštų, valdymo kaštų. Buvo klausima komisijos, kodėlgi komisija yra taip optimistiškai nusiteikusi dėl paskolų gražinimo. Aš pritarčiau šiems susirūpinimui. Taip pat buvo paminėta būtinybė visuomenės ir viešų patikrinimų audito būtinybė. Džiaugiuosi, kad ponas Kaldera pasiūlė pateikti tas bendras, bendro pobūdžio ataskaitas dėl visų finansinių instrumentų. Trumpai apibendrinsiu. Taigi pagrindinius dalykus norėjau paminėti. Visų pirma, mes nekeliame klausimo, ar reikia to Europos stabilizavimo mechanizmo. Mes keliame tik tokį klausimą, kad būtina efektyvus finansinis valdymas ir kontrolė, kad žinotumėme, kaip yra išleidžiamos lėšos, kad jos būtų išleidžiamos tinkamai. Ir tam yra reikalingas visuomenės ir viešas patikrinimas. 110 milijonų. Mes savo piliečiams esame įsipareigoję ir turime dėl jų vykdyti tą vertinimą ir tikrinimą. Kitas dalykas. Europos audito rūmai šiais metais atliks mokėjimų balanso programos analizę, taigi lauksime visų finansinių priemonių panaudojimo ataskaitos. Ir mes anksčiau kartuojame ir dabar kartosime, kad būtina užtikrinti didesnį ir svarbesnį Europos parlamento vaidmenį įgyveninant esam priemonę. Mano nuomonė turėtų būti privaloma nuostata, kad visa informacija būtų pateikiama Europos parlamentui, žinoma, ne tik Europos parlamentui, bet ir nacionaliniams parlamentams. Ir mes turime skatinti ir raginti, kad Europos parlamentas būtų kuo daugiau įtrauktas į visą procesą. Būtina ta politinė peržiūra Europos stabilizavimo mechanizmo ir tai galėtų būti pirmasis žingsnis tolimesniai Europos parlamento veiklos, tolimesniam Europos parlamento veiklos sustiprinimui. Dėkoju visiems kolegos, visiems pranešėjams. Manau, kad sėkmingai bendradarbiausime ateityje. Dėkoju.